So, ich bitte doch alle, die Plätze einzunehmen, auch dem Norėčiau paprašyti visų e, susėsti. Ar visi e, pasiruošę savo balsavimo korteles? Šiandien balsuosime tik dėl vieno pranešimo. Būtent e, balsuosime dėl lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį. Toliau kalbėsime apie Europos reindustrializaciją, siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą. O po to keisimės nuomonėmis su mūsų komisijos nariu atsakingu už sveikatos reikalus Tonio Porvo. Na, galime, jeigu visi pasirengę, jau pradėti balsuoti. E, pirmas konsoliduotas pakeitimas. Balsuosime Ne. Balsuosime dėl to pakeldami rankas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. Dabar antras konsoliduotas pakeitimas. Kas už? Prieš. Atsilaikė. E, susilaikė. Priimtas. E, tran 11. Kas už? Prieš. susilaikė neaišku. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Tran 11 pakeitimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pakeitimas priimtas. Konsoliduotas tri, pakeitimas 3, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Ketvirtas konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 69, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 96, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 68, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 67 kas už, prieš susilaikė priimtas. 70 ir aptarant 13, kas už prieš susilaikė priimtas. Tran 14, kas už prieš susilaikė. Neaišku. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavo visi, balsavimas baigtas priimtas. Tada 14 pakeitimas. Įtrė 8 kas už. Prieš. Susilaikė. Neaišku. Balsuosime elektroniniu būdu. 172 kas už. Prieš. Susilaikė priimtas. 73 kas už. Prieš. Susilaikė priimtas. Įtarė 9 kas už. Prieš. Susilaikė priimtas. Įtrė 11, kas už, prieš. Susilaikė atmestas. 81 ir 16 kartu. Kas už? Prieš. Susilaikė. Neaišku. Balsuosim elektroniniu būdu. 81 pakeitimas ir 16 pakeitimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. priimti šie pakeitimai. 82 ir trans 17, kas už? Prieš. Susilaikė priimti. 83, kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. E, Tran 18, kas už? Prieš susilaikė atmestas. Vienuolika ir įtri trylika, kas už, prieš, susilaikė priimti. 97 <clears throat> kas už, prieš, susilaikė atmestas. 14 kas už, prieš, Neaišku, dėl 14 pakeitimų balsuosime elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimtas. Įtrė tai vienas, kas už. Prieš. Susilaikę. Neaišku, dėl įtrė tai vienas pakeitimo balsuosime elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimtas. Aštuoniolika ir tran du. E, kas už? Prieš. atmesti šie pakeitimai. 19 ir 3, kas už, prieš, susilaikė atmesti. 28 už, prieš, susilaikė atmestas. 30 ir 35, kas už? Prieš. Susilaikę atmesti šį pakeitimą. Trečias pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę, neaišku elektroniniu būdu pasitikrinsime dėl trečio pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimtas. Trans 6, kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. Trans 7. Už, prieš, susilaikė atmestas. 39 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Dar kartą pasitikinsime trans 7. Ne, atsiprašau, dėl to 39 pakeitimą pasitikinsime. Elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmestas. Keliaujame toliau. 44. Ne, dėl to atmestas. E, tai dėl tran 9 pakeitimų balsuosime, kas už, prieš, silaikę. Neaišku, elektroniniu būdu pasitikinsime dėl tran 9 pakeitimo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimtas. Į 36. Kas už? prieš susilaikę priimtas. Pirmasis galtinis balsavimas. Balsavimas pradedamas elektroniniu būdu, kaip visada. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt penki už, trys prieš, aštuoni susilaikė. Dabar balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta rezoliucija 53 už 4 prieš. Dabar norėčiau paklausti pranešėjo, ar norėtume dėrėti su taryba, taip ar ne. Aš matydamas, kiek daug žmonių pritarė mano pranešimui, norėčiau vėl to paprašyti galiojimų dėrėtis. Na, pasitikinsime elektroniniu būdu, ar reikia suteikti įgaliojimą. 35 kolegos turi balsuoti už tokį galiojimą suteikimą. Ar visi balsavote? Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Akivaizdu, įgaliojimai tai bus suteikti. Sveikinu ponę Kramerį. Ir sveikinu mūsų salėje lankytojus iš Berlyno, kolegas iš Berlyno. Sveiki atvykę į mūsų aplinkos komitetą. Na, matau jau pusę Berlyno čia susirinka. Sveiki atvykę. Jūs galite toliau dalyvauti mūsų diskusijose, o tie, kurie liks salėje, mielai kviečiami dalyvauti šios diskusijose, o tie, kurie a, turi kitų darbų, tada norėčiau paprašyti a, m, tyliai išeikite iš salės. So, es geht jetzt weiter mit dem Bericht Europas Reindustrialisierung. Tęskime toliau. Prašymų svarstymą, prašymas apie Europos reindustrializaciją, siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą. Pranešėjas, kolega Cimanskis. Norėčiau jam iš karto suteikti žodį, tačiau prašau sudaryti jam šiek tiek e, ramesnės sąlygas kalbėti tam, kad e, jis galėtų pristatyti savo pranešimą. Pane pirmininkė, ponius ir ponai, Tengi Europos komisija pateikė parlamentui savo komunikatą dėl Europos reindustrializacijos mūsų komitetui kaip ir kitiems komitetams, reikia parengti nuomonę, e, kuri būtų įtraukta į komisijos pranešimą dėl verslo sąlygų. Nuomonės projektas buvo paskelbtas, e, parengtas ir jums pateiktas. Man buvo svarbu pabrėžti Europos verslo pramonės svarbą ypač saugant darbo vietas. Europos pramonė yra labai svarbi sudėdamoji dalis įgyveninant užimtumo strategiją ir siekiant padėti atskirom šalims įveikti krizę. Europos pramonės verslo gelbėjimo strategija turėtų būti tolygi tam, kad pirmiausiai verslas būtų skatinamas, jam būtų suteikiama parama E, siekiant, kad e, gamybos įmonės išliktų Europoje, būtų plėtojamos ir būtų toliau kūrimas darbo vietos, tačiau antra vertus ta strategija turėtų būti parengta ir įgyvendinama taip, kad būtų ribojamas e, neigiamas pramonės poveikis aplinkai. Šį interesų konfliktą galima išspręsti, tačiau reikia ryštingumo veiksmų koordinavimo ir visų suinteresuotų subjektų dalyvavimo. Tokia to lygi pramonės politika gali būti įgyvendinama esant atitinkamoms sąlygoms, kuomet būtų vykdoma kovos su klimato kaita politika labiau pritaikyta prie pramonės ir verslo poreikių. Nes kiekvieni politiniai sprendimai e, pramonės ir verslo atžvilgių turi savo kainą. Ta kaina dažniausiai yra konkurencingumo mažėjimas ir jau šiandien gamybos įmonės persikelia už ES ribų, taip pat ir į kitus kontinentus. Komisijos komunikate aiškiai kalbame apie energijos išteklių kainos skirtumus Europoje, kitose pramonės šalise, pavyzdžiui, Junktinėse valstijose, tačiau komisijos komunikate trūksta informacijos apie su šio konstatavimo susijusius padarinius. Todėl mūsų komitetas turėtų atkreipti dėmesį į e, būtinybę užtikrinti pigesnių energijos išteklių e, apsirūpinimą bei į energijos išteklių kainas. Čia turiu minėti pirmiausiai skalūnų dujas, taip pat e, reikėtų daugiau dėmesio skirti anglės dioksido nutekėjimui ir su juos susijusiems veiksmams. Mūsų komitetas turėtų pabrėžti, kad gerai veikianti Europos pramonė globaliu mastu reikštų mažesnį poveikį aplinkai, turint e, omenyje, kad e, Europoje pagaminti pramonės gaminiai e, daro mažesnę žalą aplinkai nei kitose kontinentuose pagaminti konkurenciniai gaminiai. Tokiu būdu būtų steikiamas ir post, postumis e, Europos gamybai bei energijos taupimui, energijos vartojimo efektyvumui. Nes, pavyzdžiui, sutaupius 5 procentais energijos išteklių, e, CO2 emisijų apimtis yra sumažinamos 8 procentais. Todėl energijos išteklius turime gaminti ir iš atsinaujinančių energijos šaltinių, pavyzdžiui, saulės energijos kolektorių daugiau naudoti. Noriu kolegų dėmesį atkreipti į tai, kad pakeitimų teikimo terminas baigėsi gegužės 15 dieną, taigi jeigu norėtumėte pateikti savo pakeitimų pasiūlymus, prašau tą daryti iki šios datos, jeigu turėtumėte dar kokiu nors pasiūlymus, susisiekite su mano biuru. E, todėl mūsų komitetas, e, kuris buvo pavadintas e, aplinkos apsaugos draustiniu vakar, šiuo atveju turėtų dėrėtis su pramonės komitetu tam, kad būtų pasiektas kompromisas šiuo klausimu. Manau, kad niekas nebejoja tuo kompromiso būtinumu. Dabar užsiregistravo kalbėti šešėliniai pranešėjai, Korin Lepaš, Jolainin, kolegė Kortinės ir Karin Kalembach, panas Panajotovas. Mes pasižymėjome tą pasikeitimą šešėlinių pranešėjų tarpę. Jo Lainin dabar kalbės ir jis pavaduos Judit Merkis. Prašau. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju kolegai už atliktą darbą, parengiant pranešimų projektą, nuomonės projektą, tačiau negalėčiau įsivaizduoti, kad aplinkos komiteto dauguma narių pritartų jo nuomonės projektui nes daugumoje punktų teikiami pasiūlymai prieštarauja tam, ką mes esame nusprendę ir patvirtinę per ilgus savo darbo metus aplinkosauga yra Europos industrializacijos variklis ir daugumai pramonės šakų aplinkosauga atveria naujas ateities perspektyvas, o nestabdo jų plėtojimosi taip, kaip nuomonėje bandoma įteikti. Manau, kad e, laikui bėgant, metams bėgant mes suvokėme, kad e, ateitis Europos yra susijusi su e, mažai anglės dioksido į aplinką išskiriančioje pramonėje ir e, taupiai vartojančioje žalėvas bei energijos išteklius pramonėje. Taigi aš manau, kad e, šį nuomonės projektą reikėtų iš esmės pakeisti, todėl esu tikras, kad bus pateikta nemažai uh, pakeitimų pasiūlymų, kuriuose bus pabrėžiama kova su klimato kaita, vaidmuo ir energijos taupimo aspektai. Žinoma, perinamojo laikotarpiu Europos pramonės konkurencingumas, kainos turi būti lyginamos su kitomis pasaulio dalimis, kitais regionais. To negalime pamiršti, nepaisant to, manau, kad ateities strategija negali būti grindžiama visišku priemonių susijusių su kova su klimato kaita atsisakymu. Aš manau, kad reikėtų e, rasti atitinkamą kompromisą, kadangi jis taip pat e, yra susijęs su milijardinėmis investicijomis. Ačiū dabar. Kalbėsiu e, kolega Panajotovas. Esu įsitikinęs, kad e, Europos reindustrializacijos klausimas yra e, esminės svarbos, savame suprantama, e, turės būti vykdoma pasitelkus žaliasias technologijas į aplinkosaugos poreikius, prie aplinkosaugos poreikių pritaikytais metodais bus vadovaujamas. Aš manau, kad E, visos problemos galiausiai bus išsprendžiamas balsavimo metu. Čia noriu pasakyti, kad Europos konkurencingumas smarkiai priklausys ateitie nuo jos reindustrializacijos, taip pat ir mūsų gyvenimo lygis nuo to priklausys, todėl turime pasirinkti geriausius įmanomus būdus siekiant tą reindustrializaciją užtikrinti. Ačiū dabar kolega Bas Aihaut žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, taip pat noriu padėkoti pranešėjui už e, jo parengtą nuomonės projektą, jo pasiūlymus. Galbūt e, nenustepsite per daug, kad ne visiškai pritariu jūsų pasiūlymams. Taigi galite tikėtis, kad mes pateiksime atitinkamų pakeitimų, kurie iš esmės skirsis nuo pranešėjo svarbiausių pasiūlymų manau, kad e, e, reindustrializacija yra vienas iš svarbiausių Europos ateities aspektų. Visi sutarėme, kad Europai pramonė yra reikalinga. Džiausias klausimas yra, kokio pobūdžio pramonė Europoje turėtų veikti ir dėl to turime susitarti. Taigi turime įvertinti stipresias Europos vietas, atsižvelgti į visuomenės senėjimą, į konkurencingumo padėtį, pasaulyje ir e, mes negalime pakeisti to senėjančios Europos visuomenės faktų. Europos ekonomikos augimas bus lėtesnis nei kylančios ekonomikos šalių, tokių kaip Kinija ir Indija. Ir šioje srityje Europa nebus pačioje palankiausioje padėtyje, todėl reikia stengtis tą padėtį pakeisti, turint omenyje ypač, kad mūsų gyventojų tankumas yra didelis, neturime pakankamai gamtinių išteklių, taigi konkuruoti tarptautiniu mastu mums bus pakankamai sudėtinga, tik vienoje srityje mes galime būti konkurencingi, tai yra inovacijų srityje, tai yra svarbiausias sritis, kuria Europa gali ir privalo būti konkurencinga ir net negalime konkuruoti uh, visuomenės gyvenimo trukmės srityje arba gamtinių išteklių mm, srityje. Ir būtent šiuose srityse jūsų teiginiai nėra pagristi, nėra teisingi. Pavyzdžiui, energijos išteklių kainos daugiausiai siejamos yra su joms taikomais mokesčiais. <clears throat> Taigi jūsų pasiūlymai šiuo atveju tikrai netitinka tiesos ir aš siūlysiu daugiau pabrėžti būtent inovacijas ir e, atskiras e, inovacijos rūšis kaip stiprėja ES pusė, kurią pasitelkus būtų galima mažinti taip pat ir anglės dioksido išmetimą į aplinką. Taip pat reikėtų pasvarstyti padėtį atskiriuose pramonės sektoriuose, tarkime, plieno gamyboje, įvertinus plieno sektoriaus gamybos perviršį. Reikia turėti omenyje, kad daugiausiai plieno ne, iš Europos gamintojų nuperka statybos pramonė ir E, automobilių gamintojai, tačiau e, šiuose sritise gamybos apimtis e, taip pat netitinka 7 metų, 7 metų lygio, tai reiškia, kad plieno poreikis ateityje nedidės, tačiau vienintelis rytis, kur galime prognozuoti didėjančią plieno paklausą, yra vėjo jėgainių statyba. Ir e, būtent čia kryptimi turėtume pasukti Europos reindustrializaciją, susijęti tarpusavėje atskirus sektorius ir e, turime suvokti, kad atsinaujinantis energijos šaltiniai glaudžiai susijęs su Europos reindustrializacija. Ta pat galim pasakyti apie chemijos pramonę ir koks jos ateities potencialas. Tai yra e, jis taip pat susijęs su ekologija ir e, ekologiniais aspektais grindžiamomis inovacijomis. Taigi, kovos su klimato kaita politika e, tinkamai jie pasinaudojus neturėtų stabdyti reindustrializacijos turėtų atvirkščiai ją skatinti ir mes žalieji visą laiką stengiamės to e, pasiekti ir savo pakeitimuose mes atitinkamus pasiūlymus pateiksime, turint omenyje, kad e, e, tie pokyčiai Europos ateičiai tikrai bus lemtingi ir aš tikiuosi, kad mes juos sugebėsime pasiekti. Ačiū. Sako pirmininkas, mano šalyje vėjo jėgainės taip pat, vėjo jėgainių pramonė taip pat nuperka daugiausiai plieno, o ne, pavyzdžiui, laivų statytojai ar kitos pramonės šakos, ponus Bokrus. Ačiū pirmininkė, trumpą žinutę norėčiau perduoti nuo ponios Ford, kur negali dalyvauti. Posėdė visiškai pritariu iniciatyvoms, kurios prisideda prie Europos konkurencingumo, reikia imtis priemonių sumažinant e, naštą ir kliūtis daromas verslui ir pramoniai. Man kelia nerima anglės dioksido nutekėjimas, turime šią problemą skirti ypatingą dėmesį, taip pat turime parengti ilgalaikę konkurencingą energijos kainų strategiją Europoje, tačiau vien tik žodžių nepakanka, reikia imtis veiksmų, reikia nustatyti tų veiksmų įgyvendinimo aiškius terminus bei tvarkaraštį. Ačiū. Korin Lepaž dabar. Merci. Euh, Ačiū pirmininkė. Aš galiu pritarti tam, ką sakė Baseku ir Jolainen. Uh, Čia tikrai yra įdomios informacijos Europos reindustrializacijai. Štai pavyzdžiui, tokiuose šalise, kuriuose mes lyderiaujame, kaip kad patentų srityje e, galime daugiau e, geresnių rezultatų e, pasiekti, galime veiksmingumo žaliavų srityje daug ką nuveikti. Būtent todėl aš nepritariu šiam pranešimui, nes tas pranešimas, tame pranešime daugiau žiūrima į pratį, praeitį, o ne į ateitį. Be jokios abejonės energetiniai klausimai yra labai svarbus. Bet e, ne daug CO2 išmetančią energiją gamindami mes pasieksime gerų rezultatų. Kaip tik atvirkščiai reikia atsinaujinančios energijos šaltinių, reikia naujų technologijų, kurios padėtų pasiekti energetinio efektyvumo. Ir pabaigai pasakysiu, kad komisijos pasiūlyme kalbama apie trečiąją pramoninę revoliuciją. Man atrodo, kad būtent tokios orientacijos ir turėtume laikytis tokių gairių, nes būtent taip mes galėsime reindustrializuoti Europą. Ačiū. Pana Kortinės. Gutierės Kortinės. Ačiū pirmininkė. Aš norėjau tik tai pasakyti, kad viskas nėra juoda arba balta mūsų požiūris yra toks arba juodas arba baltas tik tai. Mes Europoje turime tam tikrų mums į kraują įaugusių tikslų, štai pavyzdžiui, aplinkos apsauga, vanduo turi būti švarus mums, aplinka turi būti švari. Būtent dėl šių priežasčių pramonininkai stengiasi ir išmesti mažiau į aplinką, ir vartoti mažiau. E, būtent todėl mūsųse energija labai daug kainuoja. E, ir būtent dėl šios priežasties pramonė stengiasi ir suvartoti mažiau energijos, ir išmesti į aplinką emisijų kuo mažiau. Tačiau praktiškai tai padaryti yra sudėtinga. Pirmiausia, prieš dešimt metų mūsų tikslas buvo vandens gėlinimas. Daug buvo pastatyta ant tos kortos, bet niekas nežinojo, kiek tai gali kainuoti. Labai daug energijos tam buvo sunaudota. Ir štai pavyzdžiui, tas iš pradžių laikytas ekologinių pasiūlymas gėlinti vandenį neprivedė prie naujų vandens gėlinimo technologijų naudojimo. Na, yra buvę bandymų jūroje vandenį gėlinti ir taip mažiau energijos sunaudoti. Tačiau šiandien tradicinės gėlinimo technologijos kainuoja labai daug, visuomenė negali savo to leisti. Vandens gėlinimo centrai arba gamyklos labai daug kainuoja. Taigi reikėtų e, atskirai sektoriais žiūrėti, ką galima būtų padaryti, negalima bendro požiūrio visur taikyti. Nes taip e, privesime prieisime prie to, kad bus uždaromos gamyklos ir bus importuojamas, pavyzdžiui, vanduo iš Kinijos, ten, kur e, energijos kainos mažos, bet tuo pat metu ir atlyginimai žmonių maži. Tie patys laiko terminai negali būti taikomi visoms šalims ir visoms pramonės šakoms. Reikia e, taip pat e, skatinti ir inovacijas. Pona Šliuter. Ačiū. Aš manau, kad šita nuomonė yra truputį keistoka. Kai aš skaitau e, šį dokumentą, tai man atrodo, kad čia 6-7 dešimtmečio Sovietų sąjungos pramoninės doktrinos. Čia mes kalbame apie pigę energiją. Čia mes iš esmės privačius tyrimus finansuojama viešosiomis lėšomis ir nekeliame jokių reikalavimų, kad būtų kažkokie, kažkokie rezultatai. Čia kalbame apie tai, kad nereikia jokių klimato kaitą arba apskritai su, klimata, su klimato kaita susijusių reguliavimo teisės akto. Aš manau, kad bet kokiu atveju turėtume siekti tausios energijos vartojimo. Kodėlgi Putinai Kinijoje arba Indijoje turi būti pigiau panaudojama energetika. Tai iš tikrųjų mes dabar tarsi sekame Sovietų sąjungą. Mes čia nieko neturime Europoje, bet mes nesiekiame efektyviau naudoti tai, ką turime. Taigi iš tikrųjų tai yra netinkamas požiūris, aš perrašyčiau visą dokumentą ir numatyčiau galimybės taupyti energiją, investuoti apskritai į aplinkosaugas, į atsinaujinčius energijos šaltinius. Aš apskritai keičiau. Ačiū, kolegė Himner. Ačiū, panė pirmininkė. Kalbant apie pramonės tolesnę plėtrą Europoje, mes turime iškelti tam tikrus prioritetus. E, ir inovacijos yra būtent susijusios su šiuo mūsų nauju požiūriu, e, naujos technologijos. Taip pat tam priklauso. Todėl būtent mes ir apeliuojame tą žalį ekonomiką. Mes turime aplėtoti tokią žalį ekonomiką, tačiau tai nėra vienintelė ekonomika, kuri, kuri mes galime remtis. Uh, Mes turime e, tausiai naudoti išteklius, bet mes turime jautriai ir atidžiai panagrinėti, kągi mes e, turime iš tų išteklių, ką, kuo mes galime naudotis. Kenijoje ir Indijoje e, ištekliai yra naudojami tokie, kokie ten egzistuoja tose valstybėse. Tai yra žmogiškas kapitalas ir kiti ištekliai. Mes turime taip pat pasiekti su pavyzdžiu, Mes e, Jeigu mes nesukursime gyvenimo sąlygų jauniems žmonėms Europoje, tada e, jie iškeliaus už Europos ribų ir dirbs kitose valstybėse arba kitose žemynuose. Čia aš kalbu ne apie vėjo jėgainės plienas joms, žinoma, naudojamas kaip ir kitose srityse. Čia aš ne apie technologijas kalbu. Ir, me, ir nepakanka vien tik tai pakeisti teisės aktų. Mes e, tokiu atveju susidursime su to, kad e, Azijos arba kitų e, žemynų atstovai nenorės investuoti į Europą, nes e, jiems nebus nei verta, nei bus prasmės. Aš manau, kad mes turėtume sukurti geresnės sąlygas pramonį vystytis, kai kurie žmonės kalba apie naują pramonę re, e, revoliuciją, tačiau koks šios revoliucijos tikslas? Mes turime imtis darbų konkrečiai, o ne vien tik tai žadėti ir kalbėtis. Pone Kanbach. Kaip Envi komiteto narė, aš galiu pritarti tik kolegoms. A, aš manyčiau, kad šitą pasiūlymą mes turėtume atsiimti ir parašytume naują. Tačiau bet kokiu atveju mes savo e, pakeitimais bandysime a, e, patobulinti tą tekstą, kad jis atitiktų mūsų komiteto lūkesčiams. Na, žinoma, aš pritariu mm, kolegoms, kurie sako, kad mes čia 19-20 amžiaus doktrinas bandome įbetonuoti ir jomis sekome. Uh, E, mums reikia, žinoma, plėtoti pramonę Europoje. Tačiau mes turime atsakyti ne į 19-20 amžiaus klausimus, bet turime atsakyti į dabartinius iššūkius. Žinoma, kalba apie mm, darbo vietas e, pramonės e, srityse. Tai būtent tose pramonės srityse, kurios yra susijusios su iškasamu kūru. Mes turime neremti ne, ne tas pramonės sritis, bet turime suteikti joms galimybę imtis alternatyvų. Ir tos alternatyvos neturėtų būti pigios, kaip čia nurodyta. Arba, arba veiksmingos. Čia e, kolega Šimanskiai kalbėjo apie. E, apie skalūnų dujų hidraulinį ardymą, bet yra ir kitų žinoma, alternatyvų. E, tam reikia technologijų, inovacijų. Žinoma, yra, jeigu mes norime apie hidraulinį ardymą kalbėti, tai turime dėl to pažiūrėti, ar tai tikrai yra vienintelis būdas, kuris mums yra likęs. Čia mes iš esmės turime atkreipti dėmesį ir kitas energijos rūšis, tai atominė energetika ir bioenergetika. Taigi aš manau, kad kad tokie pakeitimai patobulintų šį tekstą. Bet, bet kokiu atveju dabartinis tekstas tikrai negali būti laikomas NV komiteto nuomonė. Ačiū, daug kolegų pasakė mm, kad galės padėti pana Šimanskį patobrinti savo pranešimą. O iš tikrųjų diskusijos įdomios, aš manau, kad turime visi išreikšti savo nuomonę, nes aš manau, kad mes dabar turime išvelgti į sunkiausią finansinę krizę po karo ir turime pasvarsyti, kaip pramonės politika atrodys ateityje. Na, žalioji ekonomika, čia kai kurių konservatyvių kolego yra nuolat kotiruojamas, nuolat kotiruojama tema. Tai aš manau, kad yra ir kitų galimybių, nes mes iš esmės bent jau aplinkosaugos konferencijoje nelabai supratome, kasgi ta žalioji ekonomika. Bet kokią atveju turime tausiai ir tvariai vystyti savo, savo ekonomiką, nes uh, ekonominė krizė susijusi ir su finansų krize, turime dar tvariau imtis veiklos, bet turime atsižvelgti, žinoma, ir socialinius standartus, kad e, būtų humaniškesnės darbo sąlygos suteiktas. Todėl aš nenorėčiau, kad būtų skirstama, kad e, būtų žalioji ekonomika, rudoji ekonomika. Būt, tiesiog yra viena ekonomika ir uh, turi būti uh, vertėjas kūrimo grandinė užtikrinta visose srityse. Aš manau, kad e, pigi energetika arba pigi e, elektros srovė mums tikrai nepadės e, atgyvinti savo ekonomikos ir pramonės. Nes mūsų elektra yra pigiausia pasaulyje. Aš manau, kad čia mes turėtume truputį pasvarstyti, geresnių minčių įtraukti į šią nuomonę. Bet, bet kokiu atveju visi pareiškia, kad padės pagerinti jo pranešimą. Na, e, jeigu kas nors yra iš komisijos, tai aš teikčiau Jums žodį. Europos komisija? Ne, nėra komisijos atstovų. Ne, vis dėlto esame. Aš tik tai trumpai reaguosiu. Mes e, parengėme šį, šį komunikatą atsižvelgdami į krizę. O krizė vis dar tęsiasi, tai mes būtume į keturias ramščius atsižvelgiame, tai yra į, į finansavimą, į kompetencijos didinimą, į tvarę plėtrą, tarptautinius ir, tarptautinius ir vidaus rinkas ir inovacijas. Ir mes e, matome, kad iš tikrųjų augimas yra šioks toks ir tas didelis augimas yra susijęs su eksportu. Taigi būtent šis mūsų ekonominis augimas yra susijęs su, su augimu arba atsigavimu už ES ribų. Bet e, komunikato pagrindinė linija yra ne tik tai susijusi su mokslo tyrimais ir inovacijomis, bet ir apie tai, kad e, ino, inovacijos turėtų būti e, taikomas plačiau. Taigi yra šeši prioritetai yra iškelti e, komunikate ir jie yra susiję su tvaria ir žaliaja ekonomika, tai būtent su švariais automobiliais, su bioproduktais ir taip toliau. Aš manau, kad mes turėtume atsižvelgti į visą struktūrą, į, į, į visą kontekstą. Čia ne tik tai apie žalumą e, kalbama. Mm. Ir kai kurie kalbėtojai pasakė, kad e, e, iš tikrųjų tas žalinimas ir išteklių tai, tai tausus naudojimas yra būtent susijęs su tuo, kad ekonomika galėtų būti ir pramonė atgaivinta. Pone Šimanskė, norėtumėte atsakyti į šios klausimus? Aš Tik tai tiesiog norėčiau e, padėkoti visiems kalbėtojams. Aš e, žinojau, kad bus pateikti pakeitimai. E, iš tiesų mes čia ruošiame kompromisus, mes esame pasirengę kompromisams, mes nieko neiškalame akmenyje, niekas nėra amžino. Na, aš čia atstovauju Lenkijai ir mes turime skirtingą požiūrį į sunkiją pramonę. Tai šis, pro, šis požiūris skiriasi Lenkijoje, skiriasi kitose valstybėse. Ačiū. Darbo tvarkės e, punktus baigėme. E, birželio 15 dieną e, balsuosime, o spalio mėnesį antrą dieną plenarėm posėdėje balsuosime, dabar persime prie kitą darbo tvarkės punktą ir aš dabar norėčiau pasveikinti ponę Antonijų Boržą už sveikatos apsaugą atsakingą komisijos narį. So, jetzt können wir starten. <clears throat> Noriu nuširdžiai pasveikinti mūsų tarpę sveikatos saugos reikalų komisijos narį, suteiksiu jam nedelsdama žodį dešimčiai minučių, darant diskusijas įžangą, po to koordinatoriai kalbės ir po jų visi kiti norintys dalyvauti diskusijoje. Mūsų laukia labai daug klausimų darbo, darbo atvarkė. Pirmiausiai tabako gaminių direktyva mums nemažai rūpešių kelia kolegė Makevin. Manau, man pritars Taip pat e, in vitro diagnostika ir medicinos prietaisai. Dagmaro Berent ir kolegų pranešimas e, jau atitinkamame praktinėme seminare esame šios klausimus e, svarstę, iš tiesų čia labai daug ką reikėtų reglamentuoti. Taip pat Glensvimot pranešimas dėl klinikinių bandymų yra svarstomas. Ir man ką tik Žil Parnio pranešė, kad e, neseniai buvo nesusitarta dėl tarp valstybinių sveikatos apsaugos paslaugų buvo pasiektas perslaužimas. Tai mūsų laukia daug įdomių dalykų, tačiau mes tikimės iš komisijos e, sulaukti taip pat ir e, daugiau naujos informacijos, papildomos informacijos, pavyzdžiui, dėl Europos e, medicinos agentūros e, finansavimo naujos tvarkos EMA. Mes siekiame, kad agentūros pačios galėtų finansuoti savo veiklą, nes uh, pagal mūsų planus po šešerių, septynerių metų agentūros turėtų tapti nepriklausomomis, savarankiškomis ir e, viena iš sudėdamųjų to savarankiško agentūrų darbo užtikrinimo dalių yra susijusi su jų finansavimu, ne tik EMOS, tačiau ir kitų agentūrų. Taigi nenorėčiau ilgiau kalbėti, suteiksiu iš karto žodį komisijos nariui, prašau, ponė Boržai, jums žodis įžangai. Ačiū, ponė pirmininkė, aš ketvirtą kartą lankausi jūsų komitete. O tie dažni apsilankimai parodo, kiek sričių patenka į mano įgaliojimų sritį, tai yra tabako gaminių direktyva ir kiti jūsų minėti klausimai ir vyksta nuolatinis dialogas su ENVI komitetu, įvertinant uh, tos pokyčius, kurie įvyksta tarp mūsų susitikimų. Visi žinome, kad parlamento kadencija baigėsi kitų metų gegužės mėnesį, todėl labai svarbu, kad per e, tuos likusius metus galėtume įgyvendinti tam tikras e, teisėkuros iniciatyvas ir čia reikėtų tikrai pasireitoti rankovės. Ir labai džiaugiuosi parlamento pateiktų tabako gaminių direktyvos vertinimų. <clears throat> Ta direktyva mano manimų yra parengta labai tolygiai, galbūt e, sulauks pasipriešinimo kitose sritise iš kitų sričių, tačiau labai svarbu, kad ji per šią kadenciją dar būtų patvirtinta. Niekam nepaslaptis, kad direktyvos priešininkai savo prieš priešos, e, savo prieš, e, prieštaraujančios pozicijos neties, tiesiogiai nereiškia, bando pasitelkti kitus būdus, e, pasipriešinti didesnio masto tabako gaminių reglamentavimui. Žinau, kad jūsų komitete buvo svarstytas prieš kelias savaitės ponios Makevin pranešimas, buvo pareikštos skirtingos pozicijos dėl griežtesnių priemonių taikymų susijusių su elektroninėmis cigaretėmis, kaljanais, cigarečių pakuotėmis. Mes visas pastabas ir pasiūlymus pasižymime, siekdami parengti tokią direktyvą, kuriai parlamentas pritartų kuo didesnė balsų dauguma, todėl nekantri laukiu tolesnių diskusijų, rengiant šį svarbų teisės aktą, kuris tikrai gali būti labai svarbus ateities kartoms, turint omenyje, kad <clears throat> įgyvendinus tabako direktyvos nuostatas per penkis metus 2 procentais būtų sumažintas rūkalių skaičius Europoje. O absoliučiai skaičiais tai būtų 2,5 milijono gyventojų, tai reikštų ne tik geresnę sveikatą, tačiau taip pat ir būtų galima sutaupyti nemažai lėšų vyriausybėms, kurios yra šiuo metu išleidžiamos gydyti lygoms susijusiams su rūkimo poveikiu. Taigi noriu padėkoti pranešėjams už jų pasiūlymus ir komentarus. Tikiuosi, kad bus patvirtinta direktyva greitų metų dėl arklienos. Taigi, kas įvyko po to, kai prasidėjo tas epas susijęs su arkliena, apie kurį mes diskutavome vasario mėnesį šiame komitete, aš pažadėjau greit laiku pateikti DNR tyrimų rezultatus dėl arklienos jautinos e, gaminiuose, taip pat e, dėl priešuždegiminių vaistų naudojimo. Arklienoje greitų laikų mes paskelbsime rezultatus. Manau, kad tik užtikrindami saugumą mes galime atstatyti žmonių pasitikėjimą mūsų tvirtinamais teisės aktais. Komisija atliko atitinkamus bandymus ir šiuo metu turiu pasakyti, kad valstybėms narėms buvo tik tai pateikti atitinkami pasiūlymai, visos valstybės šios pasiūlymus atsižvelgė ir, ir netgi e, labiau pasistengė, pažiūrėjau, Vokietija buvo pasiūlyta 250 bandymų atlikti skerdyklose, Vokietija atliko daugiau nei 800 bandymų, Airijoje taip pat e, bandymai buvo atliekami ir kitose valstybėse narėse pakankamai e, dideliu mastu. Rezultatai, bandymai buvo atlikti balandžio 15, rezultatai buvo paskelbti kaip ir pasiūlyti e, bei rekomenduota balandžio 16 dieną. E, Ir e, kaip patvirtino bandymų rezultatai, e, ši problema e, nieko bendro neturėjo su maisto sauga. Ir tik trys valstybės narės pranešė apie mm, tai, kad buvo aptikta arklienos pėtsakų jautinos gaminiuose. Ir dėl tik e, šiek tiek daugiau nei 5 procentai visų mėginių e, parodė, kad e, jie buvo netinkamai, kad mėsos produktai buvo netinkamai ženklinami. Aišku, tų 5 procentų irgi yra per daug, tačiau bendras skaičius nėra labai didelis. Valstybės narės iškilus problemai mobilizavo pastangas, kuomet buvo sužinota apie tokio pobūdžio <clears throat> sukčiavimus kokia, kokia yra dabartinė padėtis, kokios ateities perspektyvos, kokių pamokų išmokome, sukaupę šią patirtį savo veiksmų plane, kurį jums kovo 20 dieną atsiunčiu, mes dėmesį daugiausiai atkreipsime į tris dalykus. Pirmiausiai siekdami stiprinti savo paėgumus kovojant su sukčiavimu maisto e, srityje, griežtindami sankcijas ir uh, sugriežtindami arklių pasų išdavimo taisyklės. Taip pat kaip ir griežtindami augalų kontrolės ir augalų mm, kokybės kontrolės nuostatas, jeigu būtų nustatyti pažeidimą arba sukčiavimo atvejai, tai ekonominės pasiekmes, kurias yra siūlomas, būtų pakankamai griežtos, netgi atimant verslo licenzijas. Taigi tiek finansinės, tiek ekonominės pasiekmes nustačius pažeidimus bus pakankamai rimtas, ypač arklių pasuždavimo srityje. Kiti mūsų pasiūlymai, kuriais siekima, kurie buvo paskelbti vakar, siekiant pagerinti augalų ir gyvūnų sveikatą. Pirmiausia, jais bus siekiama sumažinti bendrą teisės aktų skaičių nuo 70 iki 5, daugiausiai e, remiantis e, rizikos įvertinimo požiūriu ir siekiant užtikrinti veiksmingesnę dabar galiojančių taisyklių sveikatos grandinės procesams kontroliuoti įgyvendinimą. Mes pasiūlysime veiksmingesnės priemonės, kuris pastokus būtų galima tinkamiau suvaldyti riziką, užtikrinti, kad būtų naudojamos aukštos kokybės augalų sėklos ir būtų užtikrinama patikra visoje žemės ir maisto produktų gamybos grandinėje. Ketų žodžių norėčiau tarti apie ligas, nes apie jas taip pat kalbama žinių pranešimuose. Yra gandų apie tam tikrus išsintinėtus raštus, kuriuose komisija bando stiprinti tradicinių ir nišinių sėklų pramonę reikalaudama, kad registracijos procesai būtų susijęmi su tam tikrais laboratoriniais procesais. Aš manau, kad tai tvirtinti yra nesažininga, nes tokie teiginiai netitinka tiesos pagal dabar galiančius teisės aktus, nesvarbu kokios kilmės sėklos, visos jos turi būti registruojamos. Patvirtinus šį teisės aktą, tradicinėms sėkloms bus taikoma paprastesnė registracijos procedūra, jų nereiks atlikti jų bandymų prieš registruojant, kalbant apie nišinės sėklų rūšys, kurios yra svarbios mikro įmonėms, nebus e, jokio poreikio iš viso jų registruoti, nes šiuo metu nedaroma jokio skirtumo techninių požiūrių e, nišinėms sėkloms, todėl jas taip pat būtina registruoti. Ir e, Tokiu būdu naujų teisės aktų mes liberalizuojame galimybę naudoti nišinės seklas visiškai nereikalaudami jų registruoti. Taip pat mes e, suteikimo visiems narėms galimybę apmokestinti naujų sėklų registraciją, tačiau mikro įmonėms tokie mokesčiai už bet kokių seiklų registravimą nebus taikomi, jeigu mikro įmonės pateiks atitinkamas paraiškas. Netgi tradicinėms sėkloms registracijos mokesčiai visoms įmonėms bus sumažinti, todėl labai svarbu pabrėžti, kad e, labai svarbu pabrėžti e, atitinkamus faktus. Aišku, yra registracijos priešininkų ir šalininkų, tačiau faktai kalba patys už save. Todėl reikėtų kalbėti apie dabartinį siūlomų dokumentų paketą, o ne apie kokius nors ankstesnius um, teisės aktų projektus. Taigi norėjau Jums aiškiai pasakyti, kad dėl tradicinių ir nišinių sėklų uh, yra rengiamas geresnis teisės aktas, jis sumažins biurokratiją, sumažės registracijos bandymų apimtis bei taip pat finansinės išlaidos sumažės. Klonavimo ir naujoviškų maisto produktų. Pranešėjai, Liotartis šešėlį pranešėjai prisimins taikymo procedūrą, kuri vyko 11 metų kovo mėnesį, tačiau tai jau praeitis. Per mano kandidatūros svarstymą aš pažadėjau pasiūlyti du teisės aktų paktus dėl naujovių maisto produktų ir gyvūnų klonavimo. Ir dėl gyvūnų klonavimo komisija po plataus masto konsultacijų šiuo metu baigia atlikti poveikio įvertinimo ir gatvilku pateiks formalų pasiūlymą, kuomet poveikio įvertinimas bus patvirtintas. Kartu bus pateiktas pasiūlymas dėl naujoviškų maisto produktų, kuriame bus atspindėtas 2011 metų komėnesį pasiektas sustarimas genetiškai modifikuoti organizmai. Dėl genetiškai modifikuotų organizmų aš siekiu pažangos E, turiu menį, kad ponė Lepaš buvo atsakinga už šį klausimą pranešėją ir šiuo metu siekime e, įgyvendinti sustarimą su taryba. Ir aš e, stengiausi atsižvelgti taip pat ir į GMO organizmų auginimo priešininkų šalininkų argumentus. Aš sėkiu, kad dabar išeitume iš tos susidariusios aklavietės ir e, mes pasiūlysime valstybėms narėms pasirinkimo laisvę siekiant leisti arba uždrausti auginti e, genetiškai modifikuotas e, grūdinės kultūras savo teritorijoje dėl medicinos prietaisų. Šis klausimas bus perduotas Liepos pirmą dieną naujam vartotojų apsaugos komisijos nariui, tačiau kol kas jis priklauso mano įgaliojimus ryčiai savo pasiūlymuose mes siekime atsižvelgti technologijos pažangą šioje srityje ir būtinybę užtikrinti vartotojų ir pacientų saugumą bei padidinti visuomenės pasitikėjimą atsižvelgiant į neseniai, nesenus skandalus. Taip pat uh, dėl rinkos priežiūros, dėl informaciją pateikiančių institucijų. Mes rengiame tinkamus pasiūlymus, siekdami užtikrinti, kad Europa ir toliau išliktų inovacijų šiame svarbiame sektoriuje lyderė, kadangi e, tokiu būdu mes galime didinti savo konkurencinį pranašumą šioje srityje ir kurti daugiau darbo vietų. Mes e, nenumatome kurti panašių e, sistemų didelės rizikos medicinos prietaisams, kurie galioja dabar kitiems prietaisams, nes ne, didelės rizikos, nes nauja sistema būtų per daug e, brangi, tačiau mes e, sustiprinsime didelės rizikos e, prietaisų patikrą kitais būdais, tiek prieš šios prietaisus pateikiant į rinką, tiek ir pradėjus juos naudoti. Kol aš esu atsakingas už šią sritį, aš dar kartą noriu pabrėžti savo pritarimą anksčiau pasiektiems e, darybose klausimų dėl klinikinių bandymų. Noriu pakomentuoti ankstesnius komisijos pasiūlymus. Tai yra e, keturis specifinius klausimus, dėl kurių kyla tam tikrų e, susirūpinimų dėl e, etikos komitetų pasiūlymų nesiekiama išbraukti etikos komitetų iš klinikinių bandymų paraiškų vertinimo. Ir e, iš tiesų tai būtų paskutinis dalykas, kurį mes galėtume pasiūlyti savo pasiūlyme. Tačiau aš norėčiau, kad šis pasiūlymas būtų, pris... nenorėčiau, kad šis pasiūlymas būtų pasirim... prisiminamas tik tai šiuo aspektu komisija pritartų visiems, bet kokiems pasiūlymams, kuriais būtų e, stiprinamas etikos aspektas. Tačiau aš manau, kad negalime e, visos Europos lygmenių dėl etikos komitetų pasiūlyti kažkokios vieningos struktūros. Etikos komitetas turėtų dalyvauti paraiškų svarstymo procedūroje dėl skaidrumo susijusios su klinikinių bandymų domenų perdavimu, tai visa informacija susijusi su klinikiniu bandymu leidimas turės būti po bandymo laikotarpio pabaigos suviešinama. Klinikiniai bandymai trečiosiuose šalise mes negalime savo teisės aktų primesti trečiosiom šalims, tačiau galime užtikrinti, kad Europai pateikiami duomenys, siekiant gauti atitinkamą leidimą klinikiniams bandymams, atitiktų e, galiojančias taisyklės, įskaitant ir etinius aspektus, e, taisyklės, kurios galioja Europos Sąjungoje. Dėl e, dalyvavimo klinikiniuose bandymuose mes esame pasirengę svarstyti tinkamus pakeitimus, tačiau reikia patvirtinti bendrą vienodą taisyklių rinkinį reikia baigti tam tikrus pradėtus darbus, rengiant klinikinių bandymų direktyvą, jeigu norime patvirtinti dar per šią kadenciją dėl tarp valstybinių e, grėsmių kylančių, e, dėl tarp valstybinių e, sveikatos priežiūros paslaugų es, ir grėsmių kylančių. Esu, e, patenkintas, kad buvo pasiektas sutrimas tarp parlamento ir tarybos, siekiant užtikrinti geresnį Europos piliečių apsaugą nuo tokių e, grėsmių, taip pat e, dėl bendrųjų e, vakcinų viešo pirkimo procedūrų. Tikiuosi, kad dėl to bus susitarta pirmininkaujant Lietuvai. Aš dar kartą noriu pakartoti, kad tie sustarimai būtų laisvanoriški ir aš tikiuosi, kad kitą kartą kils gripo ar kokiai kitai pandemijai visos valstybės narės bus aprūpintos uh, vakciną. Prieš baigiant norėčiau kreipti dėmesį sveik, į sveikatos programas, dėl kurių diskusijos prasidės iš karto po to, kai bus susitarta dėl daugiametės finansinės programos. Aš tikiuosi jūsų komiteto ir viso parlamento supratimo apie ramos, siekiant užtikrinti, kad galtinis sustarimas dėl programos būtų pasiektas dar iki šių metų pabaigos galiausiai dėl e, bendrųjų sveikatos apsaugos paslaugų nuostatų visi pripažįstame, kad e, ekonomikos e, krizė e, darė įtakos šioms, šių priemonių gyvendinimui atskirų valstybės narėse, mažinant biudžetinius asignavimus. Mes tikimės, kad sveikatos biudžetui šie biudžeto asignavimo mažinimai atsilieps netaip skaudžiai. Ekonominės paramos programos dėl to buvo įgyvendamos atitinkamos valstybėse narėse. Sutrant kartu, derinant veiksmus su komisija, Tartotinių valiutos fondų ir centrinių bankų. Šiomis programomis bandoma spręsti svarbiausios problemas, pagerinti sveikatos apsaugos sistemų veiksmingumą ir efektyvumą bei teikiamas paslaugas. <clears throat> Ir šios reformos buvo vykdomos dar prieš prasidėjus kriziai ir jomis siekiama užtikrinti sveikatos apsaugos sistemų tvarumą bei solidarumą tarp atskirų kartų. Komisijoje ECOFIN generalinis direktoratas vadovauja šiam procesu, mano tarnybos jame dalyvauja, taip pat dalyvauja ir trejato misijose viešai svarstant sveikatos apsaugos klausimus ir teikiant techninės ekspertizės paramą, kai jos yra pareikalaujama. Mes vadovavome šiame kontekste subsidirimo principu ir dedame visas pastangas, e, e, teikdami savo patarimus dėl taikomų priemonių, siekdami užtikrinti svarbiausios Europos sveikatos apsaugos sistemos vertybės, tai yra universalumą, e, vienodas paslaugų tikimo sąlygas ir prieiga prie aukštos kokybės sveikatos apsaugos paslaugų. Galiu e, pateikti pavyzdį dėl savitarpos turimo memorandumo su Kipru, kuriame e, Kipras paprašė, e, kad sumos priemonės būtų prieinamos visiems Kipro gyventams, turint omenyje, kad 50 procentų Kipro gyventojų dabar sveikatos paslaugos gauna privačiame sektorėje. Taigi e, pateikęs jums šios faktus ir informaciją, aš dabar nekantrai laukiu komiteto narių e, reakcijos ir pasiūlymų. Ačiū komisijos narijo už išsamų pranešimą, už tai, kad apžiūrėjote dabartinės darbus ir kas mūsų laukia ateityje. Ir dėl e, šitų sėklų jūs taip pat aiškiai pasakėte, kad diskusija, kaip ir mano gimtojoje šalyje, būtent turėtų, kad turėtų būti uždrausos tokios veiklos, kurios netinka tinkamą reikalavimo. Tai, na, šiek tiek keista, bet be kokio atveju socialiniuose tinkluose pasirodo e, tokia informacija ir tai čia visi žurnalistai praktiškai nusirašo tą informaciją. Man atrodo, kad labai svarbu, kad kai kurie dalykai, kurie negali būti patikrinti, o vien tik tai yra nurašomi, jie neturėtų būti skelbiami viešoje erdvėje. Taigi, ačiū Jums už paaiškinimus ir mes e, iš tiesų e, tiesiog turėtume labiau pasistengti ir pasiaiškinti prieš priimdami atinkamus sprendimus arba susidarydami neteisingą nuomonę. E, ir mes neturėtume pritarti skandalų ieškotojams arba žmonėms, kurie piktinasi viešai, neišsiaiškinę iki galo visų faktų. Todėl ačiū Jums už pateiktą informaciją. Na, dabar mes turėtume dabar neįmanomus dalykus nuveikti. Uh, E, pirmiausia, teiksiu žodį e, koordinatoriams, e, o, o vėliau padarysime pertraukėlę, kad galėtų panas komisijos narys atsakyti jūsų klausimus ir tada atsakys kiti, kiti kolegos, užduoti kiti, tiksliau kiti kolegos klausimus, panerot perint, Jana Kudakis, Rivazy, Taylor, Panjo, Okuni, Vėgė, Pane Kukovič, Klas, Evelė Strela. Uh, ir e, Karin Kalbach. Ar ką nors e, pamiršau? Taigi, aš jūs jau minėjau. Januku, ponė e, Janukudakis, aš nedrįščiau jūsų neįtraukti į balsavimo sąrašą. Nesvarbu, kad jūs pasirodėte jau su kita palaidinė. Na, pirmiausia žodis koordinatoriams, o tada galės atsakyti jų klausimus, klausimus komisijos narys Pedris Lyza. Ačiū, panė pirmininkė, ačiū, panė komisijos nariai, už gerą bendradarbiavimą. Nuo to laiko, kai jūs pradėjote eiti šias pareigas, dar norėčiau padėkoti už tą pasiūlymą, kuris buvo dėl, patiktas dėl tabako direktyvos. Jis pasirodė tikrai laiku. Mes pateiksime savo pakeitimus, mes nepritarsime viskam, kas buvo pasiūlyta, bet, pasiūly, bet tikrai uh, pasiūlymas tikrai neblogas ir manau, kad iki rinkimų Europos parlamento mes tikrai priimsime atinkamą sprendimą. Kitas dalykas, dėl klonavimo mes norėtume sulaukti pasiūlymo jūsų laiku ir norėčiau paprašyti vis dėlto šiek tiek paskubėti, paspausti komisijos tarnybas. Taigi dabar šitas, šitas, <clears throat> šitas trejato diskusijose, kaip jau minėta, vyksta diskusijos ir kovo pabaigoje Lanceto žurnale buvo e, aprašytas e, tyrimas, kur buvo nurodyta, kad infekcinių susirgymų skaičius padidėjo ir e, sveikatos apsauga tokiose valstybėse, kur, kuriams taikomas pagalbos priemonės, tai yra Graikija ir Portugalijoje, yra susilpnėjusi ir tam padarė didelę įtaką, žinoma, ir finansų krizę, ir tinkamas šių valstybių e, silpnumas. Aš nenorėčiau, aišku, čia gilintis tas detalės, bet bet kokiu atveju norėčiau paskatinti jūs e, e, įtraukti į šitą trejeto darbą vis dėlto jų savo žinias į, iš sveikatos apsaugos srities. Na, yra numatoma daugelėje valstybių E, taupyti sveikatos sąskaitas, tai yra sveikatos apsaugos rytyje. Aš manau, kad tai galima truputį e, subtiliau pažiūrėti į šitą reikalą. Ir mano klausimas yra, a, iš, iš tiesų e, mokesčių mokėtojų lėšos yra mažinamos, kurios yra skiriamos sveikatos apsaugai. Ir kaip mes galime išspręsti šią problemą. Ačiū. Makavana. Ačiū, panė, panė pirmininkė, ačiū ir panė komisijos nariai. Ačiū už jūsų žodžius dėl tabako direktyvos. Ir tai tikėkime, kad e, sprendimas ar tai direktyva bus priimta iki mūsų kadencijos pabaigos, nes ji tikrai suteiktų didesnį pridėtinę vertę mūsų sistemos apsaugai. Taigi, viskas vyksta pagal nustatytą tvarką. Aš noriu tik tai paklausti apie e, mėsos e, higieną. Jūs kalbėjote apie gyvūnų sveikatos apsaugos paketą. Jūs kalbėjote taip pat apie taisyklės taikomas mėsai. Na, galėtumėte pasakyti, kokia dabar yra situacija, kokiu priemonių įmamasi. Kitas dalykas. Ir kaip vyksta į riziką orientuotas vertinimas, kaip vyksta patikrinimai vietose kaip vyksta patikros skerdyklose. Aš manyčiau, kad turėtų tos patikros vykti kasdieną, o ne atsitiktinių būdų atrenkamos skerdyklos, kuriuose vyksta tokios patikros. Na, aš manau, kad e, tokios patikros turi būti neskelbiamos, jos e, turi vykti netikėtai. Aš e, tikiuosi, kad jūs pagalvosite apie apie šią problematiką susijusią visų pirma su mėsos parengimu. Kad būtų vykdomos patikros, kad būtų e, tam tikra mm, atsakomybė, kurią turėtų prisimti tos įmonės, kurios gamina mėsos produktus. Nereikia laukti skandalų, kad priverstume šitas įmonės veikti tinkamai. Mums reikia struktūros, kuri padėtų apsisaugoti nuo tokių dalykų. <clears throat> kad netinkami mėsos produktai patenka į rinką. Taigi mes, tu, mes turime uh, griežtai žiūrėti į uh, e, patikras. Aš tikiuosi, kad jūs uh, tikrai peržiūrėsite tos pasiūlymus, kuriuos parengs jūsų tarnybos, atsižvelgdami mūsų pasiūlymus. Kristeivis. Uh, uh, pirmiausia, keli dalykai dėl bičių. Uh, tai visų pirma, atitinkami uh, E, pesticidai turėtų būti ribojami, e, nes jie daro neigiamą poveikį bitėms. E, čia visų pirma prevencinė priemonė. Bet šitą dviejų metų apribojimas šių pesticidų naudojimui, a, kaip jūs galite patikrinti, ar iš tikrųjų dviejus metus jie nenaudojami? Kaip jūs atliksite tokią patikrą? Taigi, o, o kaip, kaip jūs įsitikinsite, kad neoniks vis dėlto laikosi savo įsipareigojimų? Na, bet kokiu atveju, a, a, kaip jūs galite įrodyti, a, a, ar bitėms iš tikrųjų padėsite, nenaudodami tų, a, e, tų cheminių medžiagų? Ar yra mokslinių tyrimų e, įrodymų, kad a, e, šios medžiagos kenkia bitėms ir kad pasikirės bičių gyvenimas? Ar yra, sakykime, ir siūloma dabartinius apribojimus ište pratesti? Kitas dalykas dėl kosmetikos priemonių. A, Mes e, e, dabar kaip tik tai e, esame uždraudę testuoti arba išbandyti kosmetikos priemonės. O, o, o kaip mes užtikrinsime, ar importuojami kosmetikos produktai yra pagaminti kaip tik tai laikantis tų reikalavimų? Pone Šliuterį, dvi minutės. A, jeigu aš teisingai supratau dėl tabako direktyvos, jūs pasakėte, kad jeigu mes norime standartizuoti pakuotės tai jūs, e, e, žinote, pritartumėte ir tikėtumėtės iš mūsų tokio paties e, žingsnio. Kitas dalykas dėl taikamos ryties išplėtimo. Tai, tai, tai, tai reiškia, kad dėl kvapiųjų arba aromatinių medžiagų draudimo taip pat turėtų būti taikomas atinkamos nuostatos. Bet yra, pavyzdžiui, tokių tabako produktų, kur nėra aromatinių medžiagų. Kalbėkime, pavyzdžiui, apie Ekalianus ir taip toliau. E, na. Kitas dalykas, tai tas pakavimas kartais iki absurdo gali privesti. Taip čia e, kiaušinių, pavyzdžiui, e, žymėjimo tvarka. Žmonės netgi mano, kad jeigu kiaušiniai ne, ne, netitinka tam tikrų standartų, juos reikia išmesti, nes jie negali būti žymimi kaip tinkami. Kaip mes galime eh, vis dėlto dar sumažinti ir mm, atliekų skaičių susijusius, žinoma, su tomis pakuotėmis? Nes mums reikia visų pirma ir tokių priemonių, kurios saugotų ir aplinką, nes pesticidai ir atlikos patenka į vandenis ir į aplinką. Mes turime taupyti ir e, lėšas ir saugoti aplinką. Kaip Linda jau pasakė, dėl patikrų ir įgaliojimo suteikimo e, tokias patikras atlikti pačioms e, įmonėms. Čia, kaip Jūs manote dėl to? Kitas dalykas dėl e, informacijos apie maistą. Jeigu aš prisimenu, Jūsų kompromisas buvo toks, kad Jūs turite įvertinti naujas įsiklės dėl alkoholinių gėrimų žymėjimo. Na, jums nebeliko daug laiko iš tiesų e, to, dėl to žymėjimo priimti sprendimą. Laiko nebe, nebėra daug. E, ka, kokia pažanga pasiekta šioje srityje? Uh, Daugelis žmonių e, žino, kad alkoholio, alkoholis yra žalingas, kad negalima per, per daug gerti alkoholio. Nes e, kai kuriuose valstybėse netgi skelbiama informacija, kad e, prie viršsvorio prisideda alkoholio vartojimas. Tačiau kas, kasgi įmamasi valstybės narise ir kągi jūs manote šio klausimo? Ką ne? Rosbach. Uh. Be jokios abejonės gerai yra kalbėti apie visuomenės sveikatą, tačiau teisės aktai rengiami vėlokai. Štai pavyzdžiui pasiūlymas dėl teisės, akto, dėl teisės aktų peržiūros susijusių su vaistais, su jų pakuotėmis. Štai gruodžio mėnesį parlamentas priemė iniciatyvą dėl tų microbial systems Ir komisija mums pažadėjo, kad bus padaryta viskas, kas įmanoma, kad būtų kaip manoma greičiau teisės aktas, teisės akto pasiūlymas parengtas šioje srityje. Na taip, buvo daug pasiūlymų tiek taryboje, tiek komisijoje, tiek parlamente, tačiau kodėl nuolat tai yra atidėliojama. Kodėl štai pavyzdžiui teisės akto pasiūlymas nėra perdodamas parlamentui tuo metu, tai yra tuo geriausių teisės aktam renkti metu. Juk e, reikia kaip manoma greičiau, prioritetinė tvarka tokius klausimus nagrinėti, ypač e, kai tie klausimai susiję su visuomenės sveikata. Ačiū. Pone Liota, paskutinė koordinatorė. Ačiū jūs pasakėte, yra du pasiūlymai dėl, dėl naujo miško maisto ir dėl kitų dalykų. Taigi, e, bet kokiu atveju aš džiaugiuosi tokiais sprendimais, bet gal pasakykite, kada iš tiesų bus priimti sprendimai. A, tai kitais metais, po trijų mėnesių arba kitais metais bus priimti sprendimai dėl planuojamo miško maisto, nes mes žinome, kad mums reikia reglamentuoti šią sritį čia jau paaiškėjo po to, kaip kilo skandalas e, dėl arklienos. E, vartotojai turi teisę žinoti, ką jie valgo. Na, šiuo atveju e, čia, čia mes kalbame ir apie saugumą, ir apie, ir apie tai, ką mes valgome, ar klanuotą gyvūną ar ne. Ar ne. Čia ir tam reikia ir mūsų, žinoma, parlamento nuomonės. Be to, E, taip pat buvo numatyta, kad 8 valandas gali būti tik tai transportuojamas e, paskerstas gyvulys, tai yra skerdiena. Kaip bus galima į, e, nustatyti tas 8 valandas ir iš tikrųjų ar bus laikomis tas ribos, manau, kad turi, turi būti griežta ta riba. Kitas dalykas tai aspartanas. Aspa, aspartamas, jo naudojimas Kaip Jūs manote, ar reikėtų sumažinti dozę šių, šių vaistų, nelaukiant atitinkamo institucijų verdikto? Suteiksiu ponai Boržui žodį. Jis galėtų atsakyti koordinatorių klausimus. Dabar ponas Stydės klausimas. Dabar dėl tų griežtų taupimo programų. Kai kurios programos buvo paverstas e, savanoriškomis ir bet kokiu atveju šis klausimas komisijoje sprendžiamas. Žinoma, tai yra tik patirties klausimas. Dabar kaip tik tai ir vyksta veiklas, varstant įvairias pagalbos, taupimo programas. Iš tikrųjų, taupimas vyksta ne dėl taupimo. E, tiesiog siekiama, kad visa sistema nesugriūtų. Ir tam taupimo priemonės ir padeda. <clears throat> Nes jeigu neduosime ligonių vaistų, tai, tai e, lyga išplis po visą organizmą ir e, ligonis mirs. Taip ir su mūsų finansų sistema. Taigi mes norime padėti valstybės narėms. Ir mes suteikėme E, valstybės narėms ir galimybę, kur e, gali jos savo lėšas e, panaudoti tikslingiau, bet nesumažinant standarto. Aš praėjusiai, aš vasarėje lankiausi Graikijoje. Iš tikrųjų, aš ne ekonomikos reikalų ekspertas, nevertinau situacijos, bet kalbėjausi, žinoma, su nevyriausybėmis organizacijomis. Bet, Ir mes, kaip komisija, žinoma, turime e, stebėti, kad e, teisės aktai turėtų būti priimami tinkamai atiekomose valstybėse. Ir komisija turi padėti būtent toms valstybėms, kurios, kurios reikia tos pagalbos. Ir ten, nepaisant kryžės, tai yra būtent Graikijoje, nepaisant su visų sunkumų ir to fakto, kad e, dar nesimato šviesos tunelio gale, kai kurios priemonės buvo numatytos, kurios sumažino išlaidas ir paminėsiu kai kelias iš jų. Pirmiausia, buvo atsisakyta specializuotų vaistų ir pasirinkti generiniai vaistai, nes vaistų kainos yra didžiulės Graikijoje. Tai kitas klausimas tai yra ir e, receptinių vaistų išrašymas, tai yra puikus solidarumo pavyzdys, Švedijos vyriausybė padeda Graikijos vyriausybei sukurti elektroninių receptų sistemą. Ir ši sistema padėjo sumažinti vaistų kainą. Žinoma, yra problemų, žinoma, yra sunkumus įsigyjant tos vaistus, visuomenė sunkiai juos gauna. Tai yra tie žmonės, kurie neprisijungia prie sistemos, tai jie sunkiai prieina prie vaistų. Bet reikia dėl to spręsti šią problemą ir jinai sprendžiama. Taigi, nėra uh, tos, uh, iš esmės, uh, išlaidos mažinamos dėl to, kad vien tik tai siekiama taupimo tikslų, vien tik dėl kažkokio malonumo taupyti. Ne. Tai yra atitinkamas uh, tikslim, tikslas ir jo yra siekiama. Ir dabar ar yra tas ryšys tarp e, taupimo politikos ir tarp, e, sakykim, sumažintų lėšų sveikatos apsaugai? Žinoma, yra. Jūs matote, e, Graikijoje, pavyzdžiui, savižudybių skaičius padidėjo, bet tai yra, nėra pasiekmė tų lėšų sumažinimų sveikatos apsaugoje, bet tai yra ekonominės krizės pasiekmė. Na, živ skaičių, susirgymų skaičius padidėjo. Bet čia imigracijos problema, kaip vyriausybė sako, prisidėjo prie to. Na, yra taikomas įvairios programos, bet jos yra taikomas kelius metus arba trejus, penkerius ir, ir, ir dar nėra tų programų rezultatų. Bet, bet kokią atveju tas pats taikoma ir kitoms valstybėms, kurios m, susidarė su panašiamis problemomis. Dabar dėl tų patikrų, ypač e, dėl hygienos tikrinimo. Mes e, e, šiuo metu trečią ketvirtį pateiksime pasiūlymą. Mes nesumažinsime standartų, hygienos standartų. Mes norime užtikrinti, kad rizik, rizikingose vietose arba ristingose srityse būtų mažinama šitą riziką. Mes norime išlaikyti e, savo e, reputaciją Europoje, tai, tai būtent, e, kad Europoje hygiena yra aukš, atitinkanti aukščiausius standartus ir mes tų standartų nemažinsime. Na, mes bet kokį bandymus atliksime ir toliau, ties, e, tikrinsime, ar yra arklienos e, e, mėsoje, e, kuri pavadinta kitaip ir taip toliau. Dabar dėl arklienos, tai o, m, mm, kai kurios valstybės narės, e, Junktinė karalystė, e, Vokietija ir praktiškai visos valstybės narės teigiamai reagavo į, į taikomas priemonės. Jos nusprendė taikyti tokius testus, tikrinti mėsą O tai buvo tik tai komisijos rekomendacija. Tai nebuvo privalomas e, siūlymas. Ir aš manau, kad e, jo, e, po tokių skandalų, žinoma, turėtų būti suteikta teisė reikalauti atlikti tokius testus. Tai yra, kokia, kuo yra užteršta mėsa. Kaip žinote, retų testų rezultatai taip pat turi būti paskelbti ir skelbiami. Tačiau bet kokia atveju valstybės narės prisima atsakomybę už tokių patikrų atlikimą ir už testų atlikimą. Ir jeigu valstybės narės atlieka tokius testus, tada uh, tie testai yra, uh, jie tikslesni, negu, negu būtų atlikti pačių įmonių, kuriuose gaminama ta mėsa. nes, nes būtent valstybės narės mokslinio tyrimų centrai naudoja geresnės technologijas ir yra kompetentingesnių specialistų turinčios negu tos įmonės. Mane nustebino valstybių narių reakcija. Būtent dėl dėl to, kad, e, e, e, sakykime, kad EFSA teigia, kad leidžiama yra praktiškai viskas, bet šiuo atveju dauguma valstybių narių pritartų komisijos nuomonė. Buvo akivaizdu, kad remiantis moksliniais tyrimais netiesa kad vietose neatliekami tyrimai. kurie kurie galėtų patvirtinti, kad, sakykime, kaip e, e, EFSA teigia, atitinkamos cheminės medžiagos gali pakengti bitėms. Na, e, Na, būtent e, tie, tie pesticidai arba tos cheminės medžiagas prisideda prie to, kad e, bitės dezorientuojamos ir, ir taip mažėja bičių populiacija. E, todėl dviejiems metams būtent ir sustabdomas tų atitinkamų cheminių medžiagų naudojimas, kad būtų ištirta, ar tos medžiagos daro poveikį bitėms. Na, žinoma, buvo valstybių narių, kurios prieštaravo tam, kurios susilaikė. Bet turiu pasakyti, kad kai kurios valstybės jau įtraukė a, draudimus tokiems pesticidams prieš a, tokį draudimą paskelbus ES lygių. Nes a, jos a, pamatė, kad e, e, tuose valstybėse narėse daromas e, ekonomikai, daroma ekonomikai žala taikant šitą pesticidą ir kenkiant atinkoms pramonėms sritims. Ir jos nori dabar atkurti bičių populiaciją. Na, negalima pasakyti, kad šis pesticidas prisidėjo prie to, kad sumažės bitės kiečius. Na, dėl to nevėjojama. Tai nėra vienintelė priemonė, bet tai yra vienas iš faktorių. Ir šis pesticidas prisideda, prie to, prisideda kaip vienas iš veiksnių prie to, kad bičių populiacija mažėja. Na, nuolatinės savo komitete nebuvo didžiosios daugumos, kuri pritartų mūsų pasiūlymui, tai yra uždrausti šį pesticidą, bet Bet e, didžioji e, dauguma valstybių narių, tiek skaičiumi, tiek kvalifikuota dauguma, e, pritarė EFSOS nuomonė. Išskyrus, žinoma, tas, tas nuostatas dėl, dėl javų, dėl, dėl šiltame efektą sukeliančių dujų emisijų. Na, visą tai buvo jau EFSA mm, aptartas. Ar, ar, ar tų dviejų metų pakaks? Tai valstybės narės nutarė taikinti tokį laikotarpį. Mes pradėjome nuo dviejų metų e, ir siekėme dabar ištirti situaciją, ar bus kokie rezultatai iš atliekamų e, tyrimų su bitėmis ir dėl šio draudimo. Na, žinoma, e, kiti pesticidai, kurie dabar yra leidžiami gali tai daryti žalą bičių populiacijai. Bet e, kai mes ištirsime situaciją, tai mes, tiksliau, aš sugrįšiu prie šio klausimo, nes svarbiausias dabar dalykas yra apginti bičių, e, apsaugoti bičių populiaciją. Aš e, netgi skaičiau, kad kai kuriuose Azijos valstybėse dėl uh, kad dabar netgi trūkstant e, bičių, kai kuriuose valstybėse e, e, augalus apdulkina žmonės mechaniniu būdu, o ne bitės. Taigi dabar pastebėjau, kaip jau pastebėjau, valstybės narėse netgi draudžiami tie pesticidai prieš dar mums priimant sprendimą Europos Sąjungos lygių uždrausti juos. Taigi Kitas dalykas dėl tai kosmetikos priemonių, kurios yra išbandomas su gyvūnais, tai čia yra draudimas, bet kokia atveju galiojantis ir trečios valstybės taip pat turi taikyti tokias taisyklės. Dabar dėl aromatinių medžiagų, dėl e, cigarilių, cigaro ir kaljanų. Tabako direktyvoje yra tokia nuostata, kur yra sakoma, kad mes nereglamentuojame E, tokių aromatinių medžiagų, nebent e, statistika įrodo, kad e, tų produktų, tų produktų vartojimas padidėja. Jeigu vėliau paaiškėja, kad šie produktai, kurių kiekis yra ribotas, jų naudojama daugiau, nes jiems netaikomas atitinkamos nuosavos tabako direktyvoje, tada komisija gali nustatyti naujas taisyklės taikomas tiems produktams. Vadinasi, tie produktai nėra išbraukiami iš šios direktyvos taikamos ryties. Dabar dėl klonavimo. Taip, mes a, tikimės sulaukti tyrimo dėl poveikio vertinimo. Na, a, mes dabar turime sudingą situaciją. A, a, klonavimas e, techninio požiūrį yra įmanomas. Įmanomas e, Europos Sąjungoje. E, na, ir čia, čia mes galime diskutuoti, ar, ar turime uždrausti ar ne klonavimą. Tačiau bet kokiu atveju mes turime reikalauti žymėjimo, ženklinimo atitinkamo tokių produktų, kurie yra iš klonuoto gyvūnų mėsos. Taigi, politika tai yra. Mm, kompromiso prieš kosmenas. Mes turi, turime e, ieškoti e, kažkokio kompromiso šio klausimo. Na, kartais yra sudėtinga e, atlikti visas vidinės procedūras, pradedant atskirą teisėjų koros procesą. Na, siekiant to neįmanomo rezultato, kad mes turėtume reglamentuoti tinkamas rytį, bet išlaikyti tinkamus minėjimus standartus. Taigi šitas bendros sprendimų prieimimo tvarka, šitas pasiūlymas turėtų būti patvirtintas kelių teisės aktų lydėjų. To reikia tikėtis ir bet kokiu atveju per atinkamą laiką turėtų būti priimtas toks sprendimas. Dabar dėl veterinarinio vaistų. Uh, pasiūlymas bus pateiktas rugsėjo mėnesį. Mes dabar poveikio vertinimą kaip tik tai baigėme vertinti, kad būtų pusiausvėra. Tai tiksliau, kad būtų pusiausvėra pasiekta ir kad būtų surinkta visa informacija. Na, e, čia kalbame tikriausiai apie antibiotikus ir apie e, kurie naudojami gyvūnams ir apie tai, kaip, kaip bus sprendžiamas antibiotikams atsparių a, e, mikrobų klausimas. Bet kokiu atveju aš manau, kad šis klausimas bus išspręstas šių metų pabaigoje. Taigi ačiū komisijos nariai. Karhaisas Lawrence, jums žodis. Ačiū komisijos nariui. Dangi būdamas tradiciniu žemdirbiu labai džiaugiausi, kad jūs sugebėjote pasiekti, jog būtų patvirtinta jūsų pozicija dėl augalų apsaugos priemonių. Na, dėl mūsų rūpestis dėl bičių padėties yra susijęs ne tik su bičių bitininkų lobistais, tačiau problemas lypi daug giliau. Mano regione smulkiai vabžiai visi yra išnykę. Žemutinio Reino regione e, pasivažinėkite porą savaičių su nuplautu automobiliu ir pastebėsite, kad ant priekinio stiklo nebus jokių užsimušusių smulkių važių, tuo tarpu prieš porą metų buvo viskas visiškai kitaip, nes šiuo metu yra pastoviai e, laukai yra purškiami, dėl to mikroorganizmai žūsta. Taigi prašau atkreipti į šį reiškinį taip pat dėmesį, kadangi nepaisant to, kad įprastiniai tradiciniai žemdirbiai dar mano regione nepastebi jokių padarinių tų smulkių vabžių išnykimo, tačiau greitų laikų jie e, juos tikrai pajaus. Ir reikėtų e, šias jų išnykimo aplinkybės išsiaiškinti, nesivadovaujant emocijomis. Prie tabako dabar pereikime. Nenoriu kalbėti apie cigarus arba cigarilės. Tačiau prisiminkime, kuomet buvo diskutuojama dėl ryčio reglamento, buvo patvirtintas nutarimas tabako pramonė naudojamus gaminius tikrinti pagal ryčio reglamento nuostatas. Tačiau tuo metu buvo tvirtinama, kad e, tabakas yra natūralus produktas, todėl jam neturi būti taikomos ryč nuostatos, turint omenyje, kad tabako gaminėse naudojami 65 skirtingi e, chemikalai, tai nemanau, kad tabaką būtų galima šiuo atveju ir jo gaminius laikyti natūraliais. Tabako pramonės atstovai vis tik tai smarkiai priešinasi mūsų reklamimus taikyti ryš nuostatas ir manau, kad šią spragą reikia užpildyti. Ačiū. Dabar kalbės ponė Rodberint. Pritariu Karhain Florenso šimtų procentų. Ačiū komisijos nariai, kad atvykote. Naujas pasiūlymų paketas, kurį pateikėte vakar, penki pasiūlymai, kuriais būtų, pateikė, kuriais būtų pakeičiama 70 pasenusių teisės aktų, ar nemanote, kad jūs praleidote galimybę patvirtinti visų mėsos produktų ženklinimo kilmės nuorodą e, galimybę. Manau, kad šis klausimas yra labai svarbus, siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą ir turėjote pasinaudoti šią progą dėl medicinos prietaisų. Manau, kad mm, aš nekalbėsiu apie tai, ar atsakomybės už šią sritį perdavimas po kelių savaičių yra protingas dalykas ar ne. Vis puikiai žino mano poziciją. Jūs kalbėjote apie tai, kad ar reikia skatinti inovacijas ES savo veiksmais. Ir tam pritariu, nes inovacijomis kūrimas darbo vietas, tačiau kartu turime apsaugoti vartotojus ir pacientus. Puikiai, manau, visi žinote apie e, klubų implantų operacijas, e, kuomet klubų implantai buvo pacientams implantuoti neatlikus pakankamos kontrolės. Ar jūs manote, kad tokie veiksmai E, yra priimtini, ar nemanote, kad reikėtų pasirinkti kitų leidimų naudoti medicinos prietaisus ir leidimų jiems pateikti į rinką metodus? Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė už jūsų dalyvavimą. E, pritarčiau poniai Rot Berent dėl mėsos kilmės, dėl geografinės mėsos kilmės. Ko gero, visi Europos vartotojai to pageidauja. Aš neįsivaizduoju, kodėl neturėtume to padaryti. Na ir dabar kitas dalykas, gerbiamas komisijos nariai, aš labai nustebau, tiksliau mane nustebino jūsų atsakymas į klausimą dėl klonavimo. Aš norėčiau tik tai priminti, kad e, parlamentas labai aiškiai aiškiai 2008 metais nubalsavo dėl to, kad nereikėtų e, naudoti klonavimo. Tai dabar reiškia, kad komisija susalgia, kad viskas būtų e, tinkamai ženklinama, e, leis klonavimą ar kaip? Tačiau nereikėtų pamiršti, kad didžioji dauguma ES vartotojų nenori valgyti klonuotos mėsos ir šiandien jie netgi neturi, neturi galimybės pasirinkti. Tokia situacija nėra priimtina. Gerbiamas komisarė, ką mes galime padaryti bent jau kol kas, bent dabar, tarkime, tam, kad e, vartotoje informuotume apie tai, jog jis e, gali susidurti su klonuota mėsa. Reikia labai greitai tai reaguoti. Na dabar dėl aspartamo. Buvo suorganizuotas e, posėdis e, šiuo klausimu. Dėžė Sanko, Sanko ir e, vaisto agentūros atstovai tame posėdėje. Aspartamas buvo labai kritikuojamas jo metu. Aš norėčiau dabar paklausti jūsų, kokios pozicijos jūs laikysitės dėl aspartamo. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamas komisarė už tai, kad dalyvaujate mūsų posėdėje, kad atsakote į klausimus, bet išklaidote mūsų abejonės. Aš dėl endokrininių trikdiklių norėčiau paklausti endokrinės sistemos, tiksliau, trikdiklių. Jūs e, dabar siūlote bandymus atlikti su kriterijais, kuriuos pasiūlė aplinkosaugos e, e, komitetas dėl bisfenolio, distilbeno ir parabenų. Bus tie bandymai atliekami. Dabar, jeigu jau endokrininės sistemos trikdikliai atkreipia jūsų dėmesį dėl kosmetikos produktų, tai reikėtų pasakyti, kad e, ne patys produktai yra kenksmingi, o jų e, kiekis organizme. Taigi dabar gali būti, kad tie bandymai gali pavėlinti ES strategiją, iniciatyvą šioje e, srityje. Dabar dėl e, krūtų implantų šiuo metu e, Marselėje kaip tik vyksta teismo procesas šiuo klausimu, tačiau taip pat ir e, klubo protezų skandalas kyla. Ko gero, jeigu po krūtų implantų skandalo būtų imtasi griežtų priemonių, tai gal nebūtų buvę ir klubų protezų problemos. Uh, Dabar dėl humira e, vaistų e, kilo nesusipratimų dėl leidimo prekiauti šiais vaistais ir klinikinių bandymų. Jeigu mes dabar tai reglamentuotume, tai ko gero vaistų gamintojai Europos vaistų agentūros teismuose nebeskūstų ir skundų nebeteiktų. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Be vienas komisija žino, kad e, praėjusią savaitę e, buvo atmestas teisme Škotijos įstatymas dėl minimalios kainos už alkoholio vienetą ir komisija grįž prie šio klausimo svarstymo. Ačiū, Žilparnijo. Euh, Labai trumpai. Vakar vakare, kaip kad priminė pirmininkas, susitarėme trilogo metu su komisija, pirmininkaujančia Airija ir parlamentu, dėl tarp valstybinių grėsmių sveikatai. Šį sprendimą gerai būtų aptarti ir balsuoti dėl jo š šių metų birželio mėnesio plenarnio posėdžio metu. Ko gero, skubiai reikia šio klausimo imtis dėl to, pavyzdžiui, kas vyksta Kinijoje dėl viruso H7N9 siaučiančio Kinijoje. Beje, Europos komisijos sveikatos tarnybas norėčiau e, pasveikinti e, puikiai sužaidus tarpininko vaidmenį e, Taigi dabar dėl šio viruso H7N9, ką jūs galėtumėte pasakyti apie tai, kas daroma komisijoje, kas žinome komisijoje dėl šio viruso plėtros ir perki, perdavimo, nes atrodo pasirodė informacijos, kad žmogaus, žmogui šis virusas gali būti perdodamas ir 25 procentai štai tarkime, tokių užsikrėtusių asmenų mirė e, praėjus 11 dienų po e, užsikrėtimo. Taigi atrodo, kad čia bus e, mutacijos atvejais. Dabar kitas dalykas dėl bisfenolio A. Vaisto agentūra buvo paprašyta parengti tyrimą, tačiau galiausiai tai buvo atidėta. Štai, tarkime, Prancūzijoje uh, maždaug 200 e, mokslininkų dabar tyria bisfenolio A neigiamą poveikį. Aš norėčiau išgirsti iš jūsų daugiau šiuo klausimu, gal galėtumėte pakomentuoti. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį šią diskusiją. Aš turiu du klausimus, trumpus. Pirmasis, man atrodo, jau buvo užduotas dėl klonuotos mėsos Mes šiuo metu rengiame pranešimą dėl galvijų identifikavimo ir galvijų mėsos ženklinimo. Jūs sakėte, kad teisės akto e, pasiūlymas bus šių metų e, birželį bus pristatytas. Jūs tai pasakėte praėjusiu metu lapkričio mėnesį. Tai kaip dabar bus su tuo teisės aktu. Kitas klausimas. Jūs pristatant teisės aktų paketą sakėte, kad laukiama poveikio vertinimo dėl galvijų mėsos, dėl ar, arklienos ir dėl perdirbtos, apdirbtos tiksliau mėsos. Uh, Kokiame etape dabar yra šis e, vertinimas? Jūs e, mums sakėte, kad poveikio vertinimas e, turėtų būti pristatytas iki metų pabaigos. Kokiame etape dabar tai šis darbas yra? Aš dirbu galvijų mėsos ženklinimo klausimų, rengiu pranešimą, taigi norėčiau paklausti jūsų Gerbiamas komisijos nary, kokiame etape dabar yra šis klausimas, gal, mes galėt, gal mes net galėtume pakeitimą iš savo pranešimą e, šio klausimu įtraukti. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamas komisijos nariai už jūsų dalyvavimą diskusijoje. Dėl sėklų galbūt dar turėsime progos pasisakyti, kai išnagrinėsime E, jūsų pasiūlymą detaliai. Na, o šiandien norėjau Jums padėkoti. Padėkoti Jums ir Sanko generalinio direktorato darbuotojams už visą atliktą darbą ir už tai, kad tie trys neonikonoidiniai e, pesticidai buvo uždrausti. Aš žinau, kad e, darbas nebuvo lengvas, taip pat ir parlamente jis nebuvo lengvas. Tačiau aš dabar norėčiau dėl vertinimo e, paklausti kai ko dėl bičių ir dėl pesticidų. Pirmiausia, buvo trys neonikotinoidai uždrausti, tiksliau jų naudojimas uždraustas. Na, o dabar e, vieno naujo neokonoido, neonikotinoido naudojimas pradėtas. Norėčiau paklausti, kada esate pasirengę e, verti, įvertinti šiuos naujus e, neuro, neokotinoidus? Ir dabar dar dėl medaus direktyvos peržiūros. Norėjau paklausti, kodėl e, komisija dar nėra par, pristačiusi aplinkos, tiksliau, poveikio vertinimo. Jeigu tai nėra padaryta, tai galbūt galėtumėte pasakyti, kada numatoma tai padaryti. Ačiū. Aš Kukovič, Maisto sauga ir e, sveikatos apsauga, ekonomikos augimas yra tarpusavėje susiję dalykai, todėl mes paėmė gyvendinti projektą Maistas sveikatai ir darbo vietos tokiu pavadinimu projekto tikslas buvo siekis skatinti naudoti vietinį sveiką maistą ir naudoti keturis e, svarbiausius, e, keturis svarbiausias e, grūdinės kultūras, taip pat česnaką ir daugiau daržovių. Noriu paklausti, ar šias ir tie komisija atlieka kokius nors specialius tyrimus, jeigu taip, kokiu rezultatu jie pasiekė ir noriu paklausti, ar uh, Ir dėl tų keturių pagrindinių e, grūdinių kultūrų, tai yra grykių, miežių e, ir kitų. Ar atliktas koks nors papildomas tyrimas komisija? Pane Strela, ačiū. Pirmininkė, norėčiau užduoti klausimą dėl skirtingų sveikatos sąlygų valstybėse narėse. Uh, 2009 metais komisija savo pranešime dėl sveikatos srities prioritetų pristatė, tiksliau sakė, kad pristatys tarpinę ataskaitą 2012 metais dėl pažangos pasiektos šioje srityje. Ir kiek žinau, dar nebuvo šis pranešimas paskelbtas. Mes žinome, kad situacija valstybėse narėse e, pablogėjo, ypatingai Portugalijoje, Graikijoje, Kipre, Ispanijoje. Taigi dabar norėčiau jūsų paklausti, ar jūs žinote apie neligybės sveikatos srityje, srityje e, vertinimą, ar imatės priemonių tam, kad neligybės sveikatos srityje būtų ištaisyta, ypač ta neligybė, kaip žinia, kyla dėl taupimo priemonių. Ačiū, Karin Kalenberg. Jums komisijos nariai pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos nariu už jo nuseklumą ir tvirtą poziciją dėl neonikotinoidų. Galiu tik pritarti pono Florenco mintims. Manau, kad e, tai yra viena iš presnių problemų, tačiau yra dar ir daug kitų. Norėčiau dar papildyti, kadangi pats minėjote ne tik pesticidų problemą, bet ir būtinybę išsaugoti rušių įvairovę, siekiant išsaugoti taip pat ir vabžius, apdulkintojus. Ir mes tačiau laikomės netokios entuziastingos pozicijos kaip jūs, mes manome, kad reikėtų dėl sėklų imtis tam tikrų priemonių, tai yra apriboti prekybos tradicinėmis senomis sėklomis apimtis siekiant išsaugoti rūšių vairovę ir um, vabzdžių apdulkintojų rūšis, reikėtų vengti genetiškai modifikuotų sėklų naudojimo, nesurinkta pakankamai mokslinio įrodymų, kad tokios sėklos neigiamai veikia vabzdžius apdulkintojus. Ir reikėtų įtraukti atinkamas nuostatas į rengiamų teisės aktų konstatuojamasis dalis. Dar norėčiau pritarti poniai Rodberint dėl mėsos produktų geografinės kilmės ženklinimo. Parlamentas jau seniai to reikalauja ir tai yra naudinga, siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą ir jos lūkesčius taip pat. Tačiau dar kartą noriu atkreipti dėmesį į būtinybę saugoti uh, tiksliau išsaugoti rūšių įvairovę. Pirmininkas dėkojame visiems, dabar steiksime galimybę komisijos narių sakyti klausimus, jeigu įmanoma, neviršijant posėdžio laiko. Ačiū pirmininkė, bandysiu sugrupuoti klausimus dėl geografinės kilmės nuorodų kuomet e, kilo skandalas dėl arklienos, aš minėjau, kad e, mano pozicija šio klausimo atvira, tai nereiškia, kad mes nesusidursime su problemomis, vis dar laukiu poveikio įvertinimo, kuris turi būti pateiktas iki šių metų pabaigos. Manau, kad sugebėsime pasiekti, kad iki rudens pradžios pranešimas būtų parengtas padarytos išvados ir remiantis pranešimo rezultatais mes pateiksime savo pasiūlymais. Tai tačiau nereiškia, kad nesusidursime su pasipriešinimu skiriose sritise tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Nepaisant to, turiu pasakyti, kad didėja valstybių narių ir parlamento narių skaičius pasisakančių už šį pasiūlymą ir taryboje narių skaičius didėja už pasiūlymą, pritarančių pasiūlymui ženklinti mėsą geografinės kilmės nuorodomis. Savai suprantama, kad toks ženklimas bus susijęs su tam tikromis papildomomis išlaidomis ir džiaugiuosi, kad dauguma jūsų kėlusių šį klausimą minėjo, kad šis klausimas techniškai nėra susijęs su arklieno skandalu, tačiau arklieno skandalas, manau, kad paspartino šios e, mėsos ženklimo procesus, kalbant e, apie neapdorotų mėsos produktų geografinės kilmės ženklinimą. Manau, kad e, pritarsite mano nuomonį, jeigu poveikia vertinimas parodys, kad toks ženklinimas yra įmanomas, tai mm, ženklimo tvarka turėtų būti suderinta taip pat ir su apdarotos um, perdirbtos mėsos ženklinimu. Čia aš, kaip, kaip minėjau, esu atviras susvastant šį klausimą įvairiems pasiūlymams, kuo daugiau valstybių narių pritars tokio ženklinimo įvedimui, tuo greičiau galime tikėtis pažangos įgyvendinant šį pasiūlymą. Ir būtent dėl šios priežasties e, mes e, ir nesame jokių galtinių terminų nusistatę ir gyvūnų sveikatos teisės aktų rinkinėje taip pat tai neturėtų būti siūloma, tačiau kaip minėjau, tikimės, kad pranešimas bus pateiktas e, rudens pradžioje vietoj šių metų pabaigos po to bus pateikti atinkami pasiūlymai dėl neapdarotos mėsos produktų, tai yra taip pat vištienos, oškienos, avienos ir kitos, kitų mėsos rūšių ženklinimo. Nepaisant to, nenoriu, negaliu nepaminėti, kad galime taip pat ir ES viduje patirti Nu, tam tikrų sunkumų šios pasiūlymus įgyvendinant, taip pat tai gali atsiliepti ir kainoms. Už tai vertinu pono Florenco. komentarams dėl bičių ir pelių. Galbūt e, bitės yra populiaresnės už pelės, todėl jas saugoti yra lengviau, tačiau taip pat ir pelės yra naudingos žemės ūkė. Kalbėjote apie tabako pramonės lobistus. Aš e, pakartosiu tai, ką jau pradžioje minėjau. Pasisakantis prieš mūsų pasiūlymus pateikiamus tabako direktyvoje ir teikiantis atitinkamus pakeitimų pasiūlymus, kuris siekima sugriežtinti komisijos priemonės. Priešininkai e, atvirai nesipriešins mūsų pasiūlymus, jie pamėgins nukelti jų įgyvendinimą. Ir jau uh, matome tokių atvirų bandymų. Pavyzdžiui, diskutuojant apie tai, kokioje taryboje turėtų būti svarstama ši direktyva, ar sveikatos ministrų taryboje, ar konkurencingumo taryboje. Žinoma, konkurencingumo taryboje e, vyraujantis požiūris yra visiškai arba būtų visiškai kitoks nei sveikatos apsaugos taryboje. Savaime suprantama, kad e, konkurencijos tarybos ministrai daugiausiai dėmesio kreipia į ar kreiptų į ekonominius aspektus, o kokius sprendimus priimtų sveikatos apsaugos ministrai. Savame suprantama, kad ne konkurencijos skatinimo labui tai būtų sprendimas sveikatos apsaugos stiprinimo labui. Taigi, manau, kad reikėtų vadovautis išmintingais sprendimais ir pasinaudoti, sauškirsti kelią e, tiems e, šio teisės akto priešinkams, kurie nori nukelti galutinį sprendimų prieimimą ir įgyvendinimą, perkelti į kitą kadenciją, paskirti naujam parlamentui naują pranešėją ir e, tokiu būdu E, galbūt tik po 3,5 ar 4 metų direktyvos nuostatos įsigaliotų. E, e, ir jeigu priešininkams dar geriau pavyktų savo strategiją gyveninti, tai tas sprendimų prieimimas galėtų būti nukeltas netgi septyneriems metams dėl sėklų. Ta literatūra medžiaga, kuri buvo perdata komisijos nariams ir parlamento nariams, nėra tiksli. Žinome, mes visuomet galime pasiremti atitinkamų teisės aktų e, siekiant tam tikrų tikslų. Aš noriu pasakyti, kad komisija jokių e, ribojančių tikslų neturi e, Komisija siekia atvirkščiai liberalizuoti šią rinką, tačiau esu pasirengęs įsigilinti į visus teikiamus pakeitimus e, kitų teisėkuros institucijų. Aš jau išvarinau jums atinkamus faktus, kuriais įrodoma, jog jūsų turima informacija netitinka tiesos, tačiau e, tikrai dar kad noriu pakartoti, kad komisija tikrai nenori jokiais būdais apriboti tradicinių sėklų naudojimo. E, tvirtinama, kad komisija buvo daromas spaudimas, dėl to komisija pakeitė savo poziciją, pasiūlymė dės teisės akto, mūsų pozicija visuomet buvo ta pati. E, maistas ir jo sąsajos su sveikata, savai suprantama, kad chroniškos lygos dažniausiai susijusios su nepakankamu fiziniu aktyvumu, mytyba ir tabako bei alkoholio vartojimu. Jeigu galėčiau susijęti alkoholį čia, kadangi buvo užduos klausimas dėl minimalios kainos už alkoholio vienetą, visi moksliniai tyrimai, apie kuriuos esu informuotas, dėl priemonių skirtų kontroliuoti tabako ar alkoholio gaminių vartojimui parodė, kad priešingai nei yra manoma, veiksmingiausios priemonės yra finansinės. Mes manome, kad reikėtų vykti švietimo kampanijas nukreiptas prieš alkoholio, tabako ir vartojimą prieš rūkimą. Tos priemonės būtų veiksmingiausios, tačiau nustebau sužinojęs, kad būtent fiskalinės priemonės yra veiksmingiausios. Todėl neteisinga tvirtinti, kad jeigu rūkalų ar alkoholio kaina padidės, tai e, rūkalių skaičius nuo to nepakis arba rūkimo mastai nepakis. Kaina turi poveikį, galime tą priemonę įvardinti kaip pakankamai žiaurę, tačiau ji yra veiksminga. E, Kitas dalykas e, taip pat susijęs ir su e, sveiko maisto kainų didinimu, padidinus sveiko maisto kainas, jo vartojimo apimtis taip pat sumažės. Jau nekartą viešai minėjau, kad iš esmės pasisakome už priemonės, e, kurios atitinka ES tačių nuostatas ir kuriamis būtų galima sumažinti rūkalų ir alkoholio vartojimą. Iš tiesų norėčiau, kad sąjungos politika būtų kuo geriau gyvenimo tiek dėl ekonominių, tiek dėl sveikatos apsaugos priežasčių, siekiant, e, pavyzdžiui, suvienodinti gyvenimo trukmę, kuri šiuo metu ES valstybės narėse yra labai skirtinga sveikatos apsaugos ministrams sakiau, kad e, nėra prasmės dėjoti dėl biudžeto signalinimo mažinimų, nes vis tiek jie bus patvirtinti ir juos e, pajautė jau ir komisija bei Samko generalinis direktoratas, taigi užuot priešinėsi biudžeto signavinimu mažinimui, kurie nepaisant to vis tiek bus patvirtinti, būtų E, daug prasmingiau stengtis įtakoti sprendimus priimamus dėl biudžeto apkarpimo. Tam, kad apkarpius biudžetą galėtume išleisti mažiau pinigų, tačiau užtikrinti tam tikrą minimalių sveikatos apsaugos standartų laikymasi. Jeigu manęs paklaustumėte, ar biudžeto apkarpimas turėjo įtakos sveikatos apsaugai, tą pasakyti ir nustatyti iš karto yra pakankamai sudėtinga, nes kai kurie aspektai susiję, pavyzdžiui, su e, protinė sveikata, galbūt nebūtinai sėtinė su biudžeto apkarpimais, tačiau taip pat su ekonominė krize bendrais bruožais ir komisija, Samko generalinis direktoratas iš tiesų toliau stebi padėtį šioje srityje ir lankydamasis Graikijoje minėjau, kad esame pasirengę padėti, o ne primesti naujų taupimo priemonių, tačiau tam, kad užtikrintume sveikatos apsaugos sistemų tvarumą, visos valstybės privalės vykdyti tam tikras reformas, tačiau teigiama šio aspekto pusė susijusi su naujų technologijų naudojimu, kurias pasitelkus galime išleisti mažiau lėšų, tač, kartu uh, užtikrinant uh, tam tikrų sveikatos apsaugos standartų laikymas. Iš Šiaurės Airijoje neseniai lankiausi ir įsitikinau, kaip elektroninė sveikatos apsaugos sistema uh, Ten yra įgyvendinama 200 tūkstančių pacientų šioje sistemoje dalyvauja ir Šiaurės Airija netgi nėra svarangiška valstybė, tai yra atskiras regionas, kuris tokią sistemą yra pradėjęs taikyti ponas Parnio e, savo klausime už tai vertino e, Samko generalinio direktorato darbą E, siekiant užkirsti kelią tarp valstybių kylančiams e, grėsmėms e, sveikatos apsaugos srityje. Dažnai pastelkiamai tokie populistiniai argumentai siekiant užkirsti kelią parlamentui ar komisijai imtis tam tikrų priemonių, vadovaujantis subsidiarumo principu dažniausiai taip yra elgiamasi sveikatos apsaugos rytyje subsidarumo principu bandoma vadovautis daug dažniau nei kitur po 12 mėnesių ES sveikatos ministrai, kitaip nei žemės ūkio ar kitus ir šių ministrai tik du kartus susitinka. Aš bandau tikinti pirmininkaujančią šalį, kad reikia bent tris kartus per metus susitikti, kadangi reikia apsvarstyti visus mūsų teikiamus direktyvas dėl klinikinių bandymų, medicinos prietaisų ir taip toliau. Kaip mes galime įtikinti sveikatos ministrus mūsų siūlomų priemonių tinkamumu, jeigu jie sustinka tik du kartus per metus. Šios subsidirimo principas turi ir kitą medalio pusę, ne tik pirmąją, tai yra būtinybė nesikišti į valstybių narių reikalus. Būtent srityse, kurias galėtų valstybės narės veiksmingai įgyveninti, pavyzdžiui, kova su pandeminiu gripu arba e, kitomis tarp valstybių plintančiomis e, grėsmingomis lygomis bendromis pastangomis galėtume veiksmingiau kovoti su e, tomis grėsmėmis ir pats solidarumo principas, subsidiarumo principas, pats solidarumo principas, subsidiarumo principo šiuo atveju nepažeistų. Taigi, E, kokių veiksmų įmomės prieš H7N9 virusą. Pasaulio sveikatos organizacija gegužės antrą dieną paskelbė apie 128 žmonių užsikrėtimo šią lygą atvejus, 26 pacientai mirė, komisija kiekvieną dieną stebi padėtį, palaiko glaudžius ryčius su Stokholme veikiančiu lygų prevencijos ir kontrolės centru. Siekiame pateikti koordinuotą atsaką į šią problemą. Šis centras parengė nuo gegužės trečios dienos du rizikos įvertinimus. Informacija buvo pasidalinta su valstybėmis narėmis, viruso šaltinis iki šiol nebuvo patvirtintas ir nustatytas, kol kas neturima įrodymų, kad galima šio viruso užsikrėsti e, žmonėms vieniems nuo kitų, nors negalima tos galimybės atmesti. Buvo ištirti 2000 atvejų ir nei vienu atveju nebuvo nustatyta žmonių tarpusavio užsikrėtimo galimybė. Taigi šios lygos plitimo atvejais per kvepavimo takus yra pakankamai e, nedidelis, tikimybė yra pakankamai nedidelė, tačiau uh, Šiuo metu bandome derinti veiksmus su valstybėmis narėmis, tą darome siekiant apibrėžti influenzos e, arba gripo H7N9 viruso bei patvirtinti atitinkamas e, reagavimo priemonės iš ankstinio įspėjimo e, sistemą nustatanti grupė pradės savo darbą rytoj sėksime sukurti atitinkamą e, informacijos keitimosi tinklą ir teikti paramą toms valstybėms narėms, kurios norėtų patikrinti atitinkamus e, savo šalyse paimtus mėginius, jeigu nustatyti šį virusą. Nepaisant to, kad rizikos apimtis nėra, rizikos grėsmė nėra labai didelė, tačiau ji išlieka, neseniai lankiausi viename skyriuje, kuris veikia Luksemburgė, kad įsitikinčiau, kokių veiksmų įmamasi siekiant e, užkirsti kelią nevaldomam šios lygos protrukiai. Šiuo metu yra patvirtintas draudimas importuoti ES vištieną, bet kokias visiems rūšės iš Kinijos. Manau, kad atsakiau daug maž į visus užduotus klausimus. Dėl aspartamo dar nieko nepasakiau. gavome Europos maisto saugos agentūros, tai yra, yra rengiama Europos maisto saugos agentūros nuomonė vertinimas šio klausimus turėtų būti parengtas iki metų pabaigos ir kol kas tai nėra padaryta dėl didelio skaičiaus komentarų, kurių sulaukė EFSA ir e, EFSA paprašė kelis kartus pratesti vertinimo pateikimo terminą, mes turėjome tą padaryti dėl e, bisfenolio A, kaip ir dėl kitų medžiagų, priemonės taikomos ES mastu yra daug geresnis nei atskiros priemonės valstybės narise. Laukime taip pat atitinkamo EFSA vertinimo šio klausimo ir taip pat e, vertinimo dėl to, kaip gyvenimas Prancūzijoje patvirtintos priemonės dėl endokrinio sistemą ardančių medžiagų. Komisijos narys Patošnikas yra atsakingas už šį, šį klausimą. Mes tačiau glaužiai bendrabiaujame šiame procese iš tiesų turėtume nustatyti atitinkamus endokrininių sistemų ardančių medžiagų kriterijus, tas turėtų būti padaryta iki šių metų pabaigos. Labai ačiū komisijos nariui, manau, galėtume su jumis plėtoti dialogą per kiekvieną komiteto posėdį ir sulauktumėte tikrai daug klausimų, nes labai daug dar neišspręstų problemų ir temų laukia. Dėkoju kolegoms už pasikeitimą mintimis ir nuomonėmis šiandien. Dėkoju už atsakymus į mūsų pateiktus klausimus. Iki kadencijos pabaigos dar turime daug darbų atlikti. Tikiuosi, kad e, tas atsakomybės sričių keitimas komisijoje greitų laikų baigsis ir kuo daugiau sumaišties yra e, atskirose atsakomybės rytise, tuo sudėtingiau yra priimti sprendimus. Ta pati pastebime ir Europos parlamente, kuriame buvo pateikti pasiūlymai pritaikyti komiteto e, struktūrą priderinti prie e, komisijos e, portfelių pasiskirstimo e, struktūros. Aš tačiau tokiems pasiūlymams ryštingai pasipriešinau, nes manau, kad parlamente galiojanti sistema šiuo metu yra geresnė. Taigi dėkojame dar kartą, kad atvykote. Iki greito pasimatymo esate mūsų komitete mielai laukiamas. Kitas komiteto posėdis vyks gegužės 29-30 Briuselė. Linkiu visiems skanių pietų, o tiems, kurie šiandien keliauja namo, geros kelionės.